Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponės ir ponai. Norėčiau paprašyti visus susėsti, kad galėtume pradėti e, regionų komiteto darbą. Ačiū visiems. Pirmiausia, tvirtinsime e, regi komiteto darbo atvarkę. E, buvau paprašyta padaryti vieną pakeitimą šios dienos darbo atvarkėje e, dėl e, narių dalyvavimo galimybių. Mes sukeisime darbo tvarkės ketvirto ir penkto klausimo svarstymą. Pirmiausia, aptarsime pasaulio banko klausimą, o po to o po to kalbėsime apie fondus. Ar priimtina jums? Jeigu taip, dėkoju. Ir su tokiu pakeitimu, ar galėtume patvirtinti šios dienos darbo tvarkę? Toliau pirmininkės pranešimai. Neturiu daug pranešimų, tik norėčiau pateikti tokią informaciją, kad komandiruotė į Sloveniją buvo sėkminga ir paprašysiu vėliau pono Van Nistelrooy e, mus informuoti apie šią misiją. Toliau mūsų darbo tvarkės trečias klausimas ir tai yra pranešimo projekto svarstymas dėl komisijos pasiūlymo dėl struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo padidinimo ir jo bendrojo tikslo pritaikymo pranešėja Rūža Tomašič. Mes jau keitėmis nuomonėmis, jau kalbėjome apie pakeitimus ir dėl balsavimo dėl šio pranešimo. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai Tomašič, o po to kalbė šešėliniai pranešė ir nariai. Prašau, Tomašič. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu kroatiškai. Po 2017 metų, gegužės 27 metos, buvo gyvendinta struktūrinių reformų rėmimo programa nuo 2017 iki 2020 metų ir biudžetas yra 142,8 milijonai eurų ir šis fondas buvo įsteigtas siekiant sustiprinti valstybių narių pajėgumus, e, pasiruošti įgyvendinti visas reikalingas reformas, kurios reikalingos augimo didinimui kad e, būtų galima veiksmingai, efektyviai pasinaudoti ES fondais. Ir valstybėms narėms paprašius, mm Komisija parengė dokumentą įtraukdama daug politikos ryčių. Daug valstybių narių prašė paramos iš šios programos ir prašymuose buvo nurodytos e, visos politikos rytis, pavyzdžiui, valdymas, lėšos valdymui, viešai administracijai, viešai administracijai, viešųjų finansų valdymui, augimui, verslo plėtrai, darbo rinkai, švietimui, sveikatai, socialinėms paslaugoms, finansiniam sektoriui ir galimybei gauti finansavimą. Labai svarbu tai, kad ši programa nedubliuoja esamų programų, bet veikia tik tose srityse, kuriuose sukuria papildomą vertę. Ir valstybės narės galės pasinaudoti lėšomis iš šios programos, rengdamos projektus. Ir e, jie, tie projektai sukuria papildomą vertę ir padeda e, teikti prašymus. Savo pranešime pabrėžiau, kad labai svarbu valstybėms narėms užtikrinti e, partnerystės principų įgyvendinimą ir taip pat įtraukti pilietinę visuomenę ir socialinius partnerius, e, stengiantis nuspręsti, kokią strategiją skatins ir kaip bus vykdomas stebėsenos projektas siekiant įgyvendinti šios principus visose valstybėse narise. Taip pat finansavimo padidinimas, e, teikiant paramą struktūrinėms reformoms, yra padarytas nesumažinant lėšų kitose fonduose. Valstybės narės jau yra pateikę savo iniciatyvų, o aš rekomenduočiau, kad SRSP kad iš šio fondo, šio fondo būtų galima finansuoti valstybių narių uh, pate, pateiktus prašymus. Uh, uh, iš fondų lėšų reikėtų renkti konkurencingumą, darbo vietų kūrimą, paslaugas, administ, užtikrinti administravimo kokybę, geras viešasias paslaugas ir aplinkos tvarumą. Tokios reformos turi būti pritaikytos prie kiekvi, situacijos kiekvienoje valstybėje narėje, joms turi būti teikiama demokratinė parama ir reikėtų vengti tokio bendro požiūrio visoms valstybėms narėms ir tai galėtų būti vienintelė galimybė finansuoti iš šios programos iš viršaus į apačią. E, ir mes matome, kad nuo 2019 iki 2020 metų e, nebus įmanoma papildyti, padidinti lėšų tai būtų galima padaryti tik peržiūrint daugiametę finansinę programą. Po to, kai bus įvertintos visos finansinės priemonės. Komisijos nuomonė, lankstumo priemonė yra vienintelė galimybė, iš kurios būtų galima finansuoti SRSP iš viršaus į apačią. Todėl e, regi, e, regioninės vietos valdžios e, institucijos turi būti informuotos apie F, SRSP, kad visi galėtų pasiruošti įgyvendinti reikalingus projektus. Europos komisija nori padidinti samoningumą susijusį su struktūrinėmis reformomis ES lygmeniu E, laukiu bendradarbiavimo su jumis ir tikiuosi, kad mes visi kartu galėsime parengti pranešimą ir kad šių metų spalio mėnesį galėsime jį pateikti. E, ši priemonė vykdant reformas yra labai svarbi, ji turėtų padėti toms valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė gerų rezultatų įsisavindamos lėšas panaudoti tas lėšas geriau ir tokiu būdu sumažinti ekonominę neligybę. Ačiū. Toliau, ponia Maladič, šešėlinė pranešėja. Ačiū. Džiaugiuosi, kad visi sutarėme dėl to, kad struktūrinės reformos yra reikalingos ir turi būti gyvendinamos siekiant geresnių rezultatų praktikoje. Mes teikdami pakeitimus irgi norime labai aiškiai pasakyti, kad reikalinga politinė valia, kuri turėtų padėti tinkamai praktikoje gyvendinti politinės struktūrinės reformas. Ši politinė valia reikalinga ne tik politinė valia, bet ir visuomenės pritarimas. Turime būti įsitikinę, kad vietos ir valdžio, vietos regioninės valdžios institucijos įtrauktų socialinius partnerius, mokslininkus ar kitus susijusius veikėjus, kad būtų galima užtikrinti reformų tvarumą, kad galų gale būtų ir techninio pobūdžio pagalba, būtų lėšos e, reformų programoms ir e, kad būtų pasiekti tinkami rezultatai. Bet jeigu mes pasikliausime tik nacionalinę vyriausybę, e, ar jį trauks kitus visuomenės loksnius ar ne, ir jeigu su jais negerai būtų, jeigu neįtrauktų kitų veikėjų ir su jais nesitartų dėl reformų. Ir tai turėtų būti labai aiškiai pasakyta, nes tai yra vienintelis būdas, su kurio pagalba būtų galima užtikrinti tvarumą ir tinkamus būsimus rezultatus. Taigi reikalingas politinis susitarimas ir visų visuomenės sluoksnių pritarimas. E, kitas pakeitimas yra susijęs su tikslais ir rezultatais, kurių tikimės e, po struktūrinių reformų įgyvendinimo. Ar mūsų tikslas yra užtikrinti tinką ekonominės politikos koordinavimą, ar mūsų tikslas yra susijęti struktūrinės reformas su Europos semestru ir atskirom šalims skirtomis rekomendacijomis, ar reikėtų jas susijęti su EMU, e ar turime susijęti tas reformas su E, efektyvumu, sanglaudos politika ir geresnių fondų lėšų įsisavinimu. Dabar matome, kad pranešėja teigia, jog labiau reikėtų susitelkti ties tomis reformomis, kurios yra susijusios su sanglaudos politika. Bet galbūt ne visai taip yra. Gal taip turėtų būti, kad mes teikiame paramą viskam. Bet šiaip ar taip, tai nėra labai didelė priemonė, mes negalime apriepti visko, todėl turėtume priimti sprendimą, kam e, reikėtų skirti lėšas, o kam ne. Ir kitas mūsų darbo tvarkės klausimas bus dėl CPR pakeitimus atsižvelgiant į veiklos rezultatus. Ir vėlgi mes kalbame apie veiklos rezultatus įgyvendinant struktūrinės reformas. Taigi tai yra gerai, tai yra struktūrinės reformos susijusios su sanglaudos politika. O mes susitelkėme ties ekonominė politika ir koordinavimu ir Europos pinigų sąjunga. Mes turime labai aiškiai pasakyti tuos dalykus. Vėlgi reikėtų galvoti apie būsimas programas e, kok, ir apie struktūrinių reformų paramos programos ateitį, kokia ji turėtų būti ateityje. Tai reikėtų aiškiai nurodyti, nes šiandien mes jau priimame sprendimus ir dėl ateities. Ir nes kal, reikia susijęti ir su veiklos rezultatais, ir su struktūrinėmis reformomis šią e, SRSP. Kai kalbame apie finansavimą socialiniams klausimams, tai džiaugiuosi, kad komisija yra pateikusi pasiūlymą, kuriame rašoma, kad galima pasitelkti lankstumo priemonę dėl tų 80 milijonų panaudojimo, ir tai yra labai gerai. remdamiesi tomis diskusijomis, kurios jau įvyko ir regis visi pritarėme dėl to, kad reikėtų pasitelkti lankstumo priemonę, o ne, sanglaudos polit... o ne techninę sanglaudą. Čia mes ra... kalbame ir apie kitas reformas, o ne tik tas reformas, kurios susijusios su sanglaudos politika. Taigi lankstumo priemonė tikrai yra labai reikalinga. bet dar reikėtų pagalvoti, ką pasakysime dėl ateities. Ar turėtų būti atskira biudžeto eilutė, kaip bus teikiamas finansavimas, ar bus sus, susijęta su sanglaudos politika, ar kartu su sanglaudos politika. Ir tie dalykai svarbus, mes turime juos aiškiai nurodyti, nes e, iš komisijos gavome pasiūlymą Yra parengta daug skirt, įvairių pranešimų ir mūsų komitete, ir biudžeto komitete, ir kitose komitetuose. Turėtume aiškiai išdėstyti savo poziciją dėl sanglodos politikos ir šios priemonės sąryšio. nes mes tengiamės numatyti ateitį, ką reikėtų padaryti ateityje. Bet mums reikėtų geriau pagalvoti apie tą sąryšį. Ir pakeitimuose tai turėtų būti visiškai aišku tiek. Ačiū. Toliau pane Kreil. Ačiū, pirmininkė. Turėtume labai aiškiai pasakyti, apie ką kalbame. Šis pasiūlymas dėl tokios priemonės buvo pateiktas komisijos tam, kad būtų galima paremti valstybės narės joms įgyvendinant reformas. Tai nereiškia, kad komisija atliks reformas už valstybės narės mes kalbame apie tai, kad valstybės narės galės pasitelkti ekspertus siekdamos įgyvendinti reformas. Tai yra techninės paramos sudėtinė dalis. Ir tam reikalui yra skiriamas finansavimas. Būtent todėl mes norime, kad tos lėšos būtų susijėtos su sanglaudos politika. Uh, finansavimas neturėtų būti teikiamas per techninės pagalbos priemonę ar pranešė, tai aiškiai nurodė, jos turi būti skiriamos iš lankstumo priemonės. O tai iš esmės reiškia, kad bet koks e, sąryšis su sanglaudos politika buvo panaikintas. Todėl aš norėčiau pasisakyti už tai, kad mes šiek tiek nutoltume nuo sanglaudos politikos. Turime būti lankstesniais ir turime užtikrinti, kad bendradarbiaudami su komisija galėtume pasitelkti ekspertus įgyvendinant struktūrinės reformas ir kad ši procedūra nebūtų sudėtingesnė. Tai yra ne tik reformų inicijavimo klausimas. Reikia galvoti, ką galima pasiekti, ko ne. Tas e, sąryšis su vietos ir regioninės valdžios institucijomis neturėtų būti taip griežtai įvardintas. Nes jeigu valstybės narės norėtų pasitelkti ekspertus, ir turėtų dėl to pasikonsultuoti su vietos valdžios institucijomis ir mokslininkais ir ekspertais, tai kam jiems tada reikėtų tų ekspertų, nes visas, visa situacija, visas procesas būtų labai nelankstus. E, e, aš supratau tai tik tuo met, kai man parodė, kaip veikia SRSP Tuomet aš e, norėjau pasakyti, norėčiau pasakyti, kad ši e, programa turi būti gyvendinama valstybėse narėse ir kiekviena valstybė narė turi savo sistemą, ar parlamentai dalyvauja, pavyzdžiui, ar ne, ir kaip, kaip tai atlikti. Bet nereikėtų sukurti papildomų kliučių šiam finansavimui iš SRSP. Ir dar viena pastaba. Neįtraukėme būsimų eurozonos valstybių, nes, kaip suprantu, pirmininkas Junkeris gegužę e, rengiant naują daugiametę finansinę programą, gali pristatyti naują priemonę dėl euro, toms šalims, kurios nori prisijungti prie eurozonos. Bet aš manau, kad ši priemonė yra gera ir norėtųsi, kad nuostatos būtų aiškios, trumpos, kad būtų galima uh, E, kad ši programa veiktų labai greitai ir sklandžiai ir kad viskas nenusitestų iki spalio mėnesio. Ir e, jeigu liks lėšų, tai kuo ilgiau dėrėsimės ir jeigu dar reikės trišalių dėrybų, tai tuomet viskas dar pasunkės. Todėl manau, kad jau dabar e, pranešėjai įvedus tuos nedidelius pakeitimus jau galėtume pritarti šiam dokumentui, juk nereikia išradinėti iš naujo dviračio. Mano pozicija jau išdėstyta anksčiau, bet dėl šio dokumento palikime jį neilgą, aiškiai suprantama, kad nebūtų papildomų biurokratinių kliučių. Ačiū. Kas pasisakys Alde frakcijos vardu, ponas Jakovčič. Ačiū, pirmininkė. Ponios Tomašič, Maletič ir Krell labai išsamei šią temą jau aptarė. Nenoriu kartoti to, kas jau pasakyta ir nekomentuosiu klausimų, kuriais aš pritariu joms. Norėčiau pakomentuoti paskutinę temą, kurią minėjo ponia Krell. Tai yra euro įvedimo klausimą ir su eurų susijusią es politiką. Manau, kad struktūrinės reforma, reformos, kurias turi gyvendinti ne eurozonos valstybės, susijęs su ekonomikos pertvarkymu. Reikia daugybės pinigų, norint sukurti konkurencingą, tvirtą ekonomiką. Kai kurie statistiniai duomenys atskleidžia, kad išskyrus Čekijos Respubliką, Sloveniją ir Slovakiją, kitos valstybės narės dar nepasiekė tokio ekonomikos konkurencingumo lygmens, kokį turėtų pasiekti. Aš už eurozoną. Norėčiau, kad euras taptų visų šalių valiuta. E, bet būtent todėl reikia struktūrinę reformų ir reikia jas finansuoti tose šalise, kurios nori įsivesti eurą. Kroatija, pavyzdžiui, yra viena iš šalių, kurios nori įsivesti eurą. Kadangi esu kroatas, žinau tai. E, Ir jeigu ponas Junkeris neparengs naujos euro strategijos, o taip galėtų būti, būtų gerai šiam klausimui skirti dėmesio. Žinoma, tai sanglodos politikos dalis, ekonomikos stiprinimas, konkurencingumo didinimas, prieš įsivedant eurą, reiškia didelės pastangas, bandant gerinti ekonomikos situaciją. Norėčiau, kad šios diskusijos vyktų mano ką tik išsakytų komentarų kontekste. Manau, kad euras yra ES didelis sėkmės istorija, todėl norėčiau, kad ir visos kitos šalis prisijungtų prie jo. Ačiū, sako ponė Vana, pavaduoju ponė Raintke šešėlinę pranešėją dėl šio, šio klausimo. E, pranešėja yra parengusi pastabų, kurias norėčiau perskaityti ir pridurti savo komentarus. Vertinant bendrai šį klausimą, kalbame apie tai, kad sanglaudos Sanglaudai skirti fondai turi finansuoti ir kitas išlaidas. Mes labai kritiškai tai vertiname. Manome, kad geriausias indėlis į, į konvergenciją ir geriausias būdas parengti valstybės narės yra įgyvendinti tinkamą sanglaudos politiką. Ir neturėtume jos panaudoti kito, kitiems tikslams. Bet šiame pasiūlyme randame labai įdomių minčių ir siūlymų. Sveikiname viena vertus siūlymus stiprinti partnerystės principą bei ekonominius ir socialinius partnerius bei pilietinės visuomenės atstovus. Mes žalieji labai palaikome partnerystės principą, manome, kad jį reikia toliau stiprinti, bet manome, kad lankstumo priemoniai turi būti numatytos ribos. Tačiau nepritarėme siūlymui paimti lėšas e, iš techninės paramos. Todėl norime paklausti, kaip viskas atrodys praktikoje. Kaip komisija nuspręs, kurie projektai e, bus sulauks finansavimo ir arba prioritetinės uh, prioritetinio dėmesio, juk reikia traukti vietos veikėjus, vietos valdžią, pilietinę visuomenę. O nuosavos lėšos, e, savas finansavimas neturėtų būti kriterijus, kurio pagrindu tokie sprendimai priimami. Daugiau šešėlinių pranešėjų esančių posėdžios salėje nėra. Ar kas nors dar iš regi komiteto narių norėtų paprašyti žodžio? Matau, kad ne. Uh, Ir todėl turiu garbės kreiptis į mūsų svečius iš regionų komiteto ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Jie yra pranešėjai tą pačią temą tose institucijose. Ir visų pirma, žodis poniai Augai Zyche. iš regionų komiteto apsatyti šį klausimą. Ačiū, ponė. Ponios ir ponai, noriu padėkoti iš kvietimą mums. Man tikrai didelė garbė čia atstovauti regionų komitetą šiandien. Man teko garbė būti pranešė šiuo klausimu regionų komitete, ne, kuomet 2016-aisiais buvo pasiūlyta ši struktūrinių reformų remimo programa, rengiau nuomonę, kurią svarstome šiandien ir kuri regionų komitete buvo patvirtinta kovo 20-ąją. Mes e, kalbame apie ES veiksmus remti reikalingas struktūrinės reformas. Taip pat siekiame didinti administracijos darbo kokybę visais e, lygmenimis. Šie tikslai yra svarbiausi Europos semestro tikslai. E, e, atskleis, analizė teigia, kad 36 procentai Tai yra 65 procentai iš 78 e, projektų buvo susijęs su teritorijų e, darbu ir tuos projektus, tas rekomendacijas įgyvendino vietos valdžia. Tai susijęs su administracijos gebėjimu valdymu. E, administracijos sulaukia rekomendacijų 25, nors padėtis sudėtingesnė labiau atsiliekančiose regionuose ir šalyse. Ir todėl mes siūlome, pritarėme šiam siūlymui, bet su tam tikrais kriterijais. Manome, kad e, ta programa turi būti prieinama regionams ir savivaldybėms. Taip pat manome, kad reformos reikalingos būtų gyvendinant partnerystės principų tarp įvairių e, administracijų valdymo. kontekste, kuris man atrodo labai svarbus. Taip pat prašėme, kad tos reformos būtų įgyvendinamos užtikrinant įvairių valdžios lygmenų partnerystę. Ir žinoma, džiaugiamės tuo, kad visi tie pasiūlymai yra jūsų šiandien svarstamame nuomonės projekte. E, sveikiname komitetą patvirtinus visas reikali, reikalingas gairias dėl finansavimo ir reikalingų gebėjimų. Ši programa, tai galimybė koordinuoti veiksmus, tačiau iki šiol viskas apsiribojo tik tuo, kad buvo bandama užtikrinti, kad tie patys veiksmai nebūtų finansuojami du kartus. E, manome, kad ta programa turi, jeigu galios po 2020-ųjų, turi toliau būti vykdoma tik atlikus išsamų vertinimą ir finansavimas šiai programai neturėtų būti paimtas iki išsaglaudos fondų. Kaip viskas veikia iki šiol ir ko prašo regionų komitetas. Šiandien tenka konstatuoti, kad negalime atsakyti šios klausimus, nes komisija iki šiol nepateikė visų, visos informacijos, kurie įrodytų, kad ta programa pasiekė jai skirtus tikslus. Kaip žinome, sulaukta nepaprastai daug paraiškų finansavimo šios programos, daugiau nei 400 prašymų. E, e, šalis turi pridėti dalį savo finansų, tačiau skirtos lėšos akivaizdžiai yra nepakankamos. Todėl siūlome reformą, kuri būtų gyvendinama įvairiose sritise, strateginės svarbos. Kadangi šį skaidrumo stygių regionų komitetas laiko e, tokiu apgailėtinu dalyku ir nori, regionų komitetas prašo, kad e, tik jeigu programa bus pratesta po 2010, jį būtų nuspręsta atidėti tik tuo atveju, jeigu jos įvertinimas būtų teigiamas. Jau komisija nusprendė, kad programa bus įgyvendina po 2020-ųjų, kad bus priemonės kitas struktūrinėms reformoms, kaip paskelbta kelio gairių plane e, 2017 gruodžio mėnesis dokumente dėl ekonomikos ir pinigų sąjungos reformos. E, tačiau mes tai kritikuotume dėl įvairių dalykų. Visų pirma, ši priemonė e, priklausoma nuo subsidijų, nuo lėšų iš ES biudžeto Taip pat valstybės narės turi finansuoti dalį lėšų. Manome, kad kadangi stinga finansinių išteklių, e, kai, kuriais, ir kai kuriais atvejais reformos yra gyvendinamos per nelik ilgai. Taip pat mums atrodo, kad e, nacionaliniu mastu šalis nėra savininkis tų projektų, todėl tai kelia tam tikrų sunkumų, e, sudėtingai techniniai aspektai, e, administracinių gebėjimų stygius, e, kai kurių aspektų neišmanimas. Kadangi trūksta to nusavybės jausmo, rekomendacijos skirtos šalims įtraukiamos į valstybių darbo tarkę, tačiau jos nėra ryštingai gyvendinamos. Komisijos pasiūlyme šie klausimai nėra nagrinėjami. Jis siūlo centralizuotą e, požiūrį į reformas ir dėl to e, nenumatomas vietos ir regionų valdžios dalyvavimas. Mes manome, kad reikia sanglaudos politiką e, val, tvarkyti e, bendru remiantis bendro valdymo principais kitoje daugiametės finansavimo programoje. Ir mes manome, kad sanglaudos politika daugiametėje finansavimo programoje turi apimti paramą struktūriniams reformoms ir prisidėti, nes tai prisidės prie teritorinės sanglaudos. Būtent todėl sanglaudos poli, iš sanglaudos politikos nereikia atimti šių priemonių ir būtent todėl regionų komitetas uh, vasario pirmąją patvirtino rezoliuciją, kurioje ryštingai atmetė komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama keisti struktūrinį fondų reglamentą, kad būtų numatyta galimybė pasinaudoti veiklai skirtų rezervų e, siekiant paremti struktūrinių reformų programą. Ir toje rezoliucijoje regionų komitetas abejoja, ar komisijos pateiktas pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą, atsižvelgiant į tai, kad sanglaudos politika e, nėra jos tikslų struktūrinių reformų remimas valstybės narėse, bet atotrukio tarp regionų mažinimas. Siūlymai, kurių tikslas įgyvendinti struktūrinės reformas, e, e, finansuojant tiesiog iš biudžeto be kofinansavimo, mums atrodo sanglaudos politikos renacionalizavimas. Mums tai atrodo taip pat prieštaravimas. Kalbu apie siūlymą e, skirti lėšas struktūrinėms reformoms, nesukoncentruojant lėšų į atskiras teminės rytis. Mums taip pat kelia susirūpinimą tai, kad e, keičiamas reglamentas dabar šiame etape ir manome, kad tai galėtų sugelti teisininį neiškumą ir dėl to tapti kliūtimi, kai ESIF finansuojamų fondų gyvendinime. Taip pat komisija nesilaikė numatytų e, terminų ir nuo šios datos šlieka mėno iki numatytų programų. Todėl mes atmetėme šį siūlymą ir mes abejojame šio teisėkros akto e, naudingumu ir kreip, rengiamės kreiptis į teisingumo teismą, nes abejojame dėl subsidiarumo principo užtikrinimo ir proporcingumo užtikrinimo. Ponios ir ponai, regionų komiteto vardu e, džiaugiuosi galimybę bendradarbiauti nagrinėjančią temą. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū už detalę nuomonę, kurią pristatė regionų komiteto atstovė. Dabar suteiksiu žodį ponui Palmieri, kuris yra mūsų vienas iš e, dosijų autorių e, ir jis atstovauja ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerbiami e, regionų plėtros komiteto nariai. Mūsų komitetas gavo du prašymus išreikšti konsultacinę nuomonę. Tuos prašymus atsinti Europos parlamentas ir mes parengėme nuomonę šią temą kartu su panu Ivesko. Kovo 14 dieną ta nuomonė buvo patvirtinta. Dabar mes reaguojame jūsų prašymus ir nuomonėse yra įvardinta visa eilė rekomendacijų dėl abiejų komisijos pasiūlymų. Tai turi būti pasverta bendroje, bendrame kontekste. Turime visiškai visapusiškai plėtoti ekonominę ir pinigų sąjungą, kad pasiektume tikrą konvergenciją, kad užtikrintume daugiau geresnį gyvenimą savo piliečiams tiesiog. Ši nuomonė kartu su neseniai paskelbtu pranešimus spaudai, kurį pareikia ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Yra e, skelbiama viešai ir šios, prie šios e, salės durų galite rasti tos dokumentus. Galvojant apie struktūrinės reformas ir pagrindinių tikslų laikymasi, suprantame, kad būtina, jog valstybės narės laikytųsi partnerystės principų ir įtrauktų ekonominius, socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės atstovus. Po to, kai bus priimti sprendimai struktūrinių reformų srityje, visapusiškai gyvenant Elgesio kodeksą, kaip kad numatyta Europos struktūrinių fondų teisinėje bazėje, e, tada bus galima tuos partnerystės principus įgyvendinti ir mes siūlome, kad būtų įtraukta nuostata, kuris sakytų, jeigu valstybė narė negauna fondų, e, ji turi pradėti galvoti apie daugiamečius paketus, įtraukdama pilietinę visuomenę. Mes neprašome konsultavimuose, mes prašome tikros procedūros, kuri numatytų pilietinės visuomenės įtraukimą, kaip sakė ponė Maratič. 2017 metais biudžete buvo 22 milijonų eurų, 271 prašymą finansavimui pateikė subjektai 16 valstybių narių, 18 milijonų eurų tam buvo skirta. Mes džiaugiamės, kad šios programos biudžetas padidintas, tačiau tuo pat metu išreiškime abejonių dėl to, kad ta priemonė, ar ta priemonė iš tiesų yra veiksminga. Kadangi valstybės narės pateikė savų pasiūlymų. Finansavimas programoms turėtų būti randamas, e, nes netimant lėšų iš kitų svarbių fondų. Didelė dalimi ponė Tomačič apie tai ir kalbėjo. Kadangi ta suma viršyje turimą sumą, Europos komisija turi labai aiškiai apibriežti taisyklės, kaip atrinkti reformų projektus, garantuojant vienodą prieigą prie finansavimo. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas e, e, taip pat pateikė savo nuomonę dėl atrankos kriterijų. Reikėtų galvoti, kaip galėtume paremti atskirų valstybių narių rekomendacijas, nenukrypstant nuo bendrų ES tikslų, be to turėtumėm tęsti Europos semestro gyvendinimo stebėseną. Būtina galvoti apie ekonominę ir socialinę raidą, toliau kurti darbo vietas, galvoti apie kokybiškesnių darbo vietų atsiradimą, konkurencingumo gamybos sektorių ir paslaugų sektorių užtikrinimą. Taip pat turime galvoti, kaip e, pagerinti viešuosios administracijos ir viešų paslaugų kokybę. Norėtumėm pabrėžti, kad struktūrinių reformų programa turėtų būti finansuojama ne tik iš ES biudžeto. Finansavimas gali būti pagrįstas subsidiarumo principu, todėl visos valstybės narės turi elgtis atsakingai. Baigdamas aš norėčiau paminėti keletą valstybių narių, kurios dar neįeina eurozoną. Mes siūlome galvoti apie eurozonos plėtrą, apie galimybės tą padaryti. Ir tada galėtumėm rasti papildomų fondų būtent tam tikslui, nes tai yra prievalė, kuria yra numatyta ES veikimo sutartyse. Šiuose valstybėse pasiekta pažanga, kalbu apie valstybės, kurios neįeina eurozoną, turi būti kontroliuojama Europos lygmenių. Gera praktika turi būti keičiamasi per visą procesą. Todėl ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas siūlo, kad būtų sukurta e, ad hoc komunikavimo platforma tam tikslui. Ačiū. Dėkui. Dabar aš norėčiau, džiugiuosi, kad galėjome išklausyti abiejų komitetų regionų ir ekonomikos ir socialinių reikalų komitetų nuomonės, girdėjome šešėlinių pranešėjų poziciją. O dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijai. Pone Mary McCasey ar Vincenzo Bakaro, kuris pirmas? Jūs prašau. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė, kad suteikėt man žodį. Norėčiau pasakyti keletą komentarų. Visų pirma, dėkojame pranešėjui už nuomonės projektą ir e, rezoliucijos projektą, e, kuriame teikiami pakeitimai Europos komisijos pasiūlymui e, dėl fondų reguliavimo. Taip pat džiaugiamės, kad salėje girdėjome bendrą paramą darbui e, struktūrinių reformų paramos programos rengime. Norėčiau porą dalykų paaiškinti, kodėl tokie pakeitimai yra parašyti. E, norėjome, kad pakeitimai e, padėtį keistų minimaliai. Kodėl? Todėl, kad reglamentas ką tik tai buvo patvirtintas, gegužės mėnesį, praėjusiais metais, nepraėjo dar nei metai, uh, E, kai tą reglamentą taikome. Todėl dabar nenorėtumėm jį labai smarkiai, kei, jo labai smarkiai keisti. Buvo labai ilga diskusija dėl to, ar susitarsime dėl skirtingų pirminio reglamento straipsnių. Todėl galiu pasakyti, kad mes pakeitimuose ribojame savo veiksmus būtiniausiais ir mūsų nuomonė buvo būtina galvoti apie biudžeto plėtrą iki 18 milijonų, nes didesnis poreikis išriškėjęs per e, programos įgyvendinimą parodė, kad to reikia, bet to mes suprantame, kad e, reikia daugiau padėti e, toms valstybėms, kurios dar neįeina į eurozoną, kad jos galėtų prie jos prisijungti. Šiuo požiūriu girdėjome labai daug kalbant apie ekonomikos atsparumą. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mes sutelkėme dėmesį į eurozonos valstybės narės. Žinia, po ekonomikos ir finansų krizės išaiškėjo, kad valstybės narės neleidžia pakankamai laiko neskiria pakankamai laiko institucijų sustiprinimui, jų atsparumo padidinimui, kad jos galėtų susidoroti su krize. Ir tai pasakytina ir apie valstybės, kurios nepriklauso eurozonai, net labiau, nes jos turi prisijungti prie eurozonos. Taigi tame kontekste mes ir teikiame savo pakeitimus. Aš labai džiaugiuosi, kad e, e, per diskusiją buvo kalbama apie tai, e, kaip turėtų būti didinama parama, buvo remiamas finansavimo didinimas. Šiandien e, buvo paminėta nemažai klausimų, kuriuos jau aptarėme e, diskusijose ankstesnėse ir mes dabar e, suprantame, kad partnerystės principas buvo aptartas nuo pat pirmųjų SRSP diskusijų pradžios. Todėl mes turėtumėm daugiau kalbėti apie tai, kaip uh, mūsų pozicija apimtų platesnius, platesnę temų, platesnį temų ratą. Šiame mechanizme tam tikras vaidmuo yra numatytas regionų ir vietos valdžiai. Jau dabar veikiančiame mechanizme tai yra. Pagal SRSP reglamento antrąjį straipsnį e, Turi būti numatyta parama nacionaliniai e, institucijoms, apimant ir vietos ir regionų valdžią. Čia ir atsiranda ta partnerystės dvasia. Taigi pirminėme pasiūlyme jau apie tai yra kalbama. Taip pat labai džiaugiamės girdėdami, kad daug dėmesio yra skirta e, paramai viešai administracijai. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbi mūsų atliekamo darbo dalis. Valstybėse narėse e, tam E, demonstruojamas aišku susidomėjimas. Be bejonės, jeigu reikės, mes galėsime pateikti pavyzdžių, e, rodančių, kokį darbą esame nuveikę. Jeigu reikės tokių pavyzdžių, mes e, kalbėsime apie dabartinėme mechanizme numatytą paramą. Bendrai, ką aš dabar jau galėčiau pasakyti, Džiaugiamės, kad demonstruojama parama mūsų pasiūlymai ir lauksime tolesnių diskusijų šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū, ponas Tomašič. Ar norėtume dar apibendrinti diskusiją, ponė Tomašič? Ačiū labai. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Tikiuosi gero bendradarbiavimo, baigiant renkti tekstą. Ačiū. Labai ačiū. Kaip jau sakiau, pirmasis atskaitimas nuomonėmis šiandien jau vyko. Vyko plati diskusija su partneriais iš ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, regionų komiteto, taip pat su šešėliniais pranešėjais. Kaip mes suprantame, regi komitete, šis teisės aktas yra skubus. Jį reikia netidėliuojant primti. Ir aš visiškai remiu ponę Kreil, kad labai svarbu šį pasiūlymą remti. Jeigu norime, kad tas pasiūlymas atneštų konkrečių rezultatų. Todėl ir siūlome konkretų tvarkaraštį šiam dosie pakeitimų teikimo terminas. Pirmadienis, gegužės 14 diena, iki dienos galo. Treč, iki 15 valandos, tiesą sakant. E, vėliau galėsime balsuoti per Birželio 20 dienos posėdį. Tai bus skubus tvarka priimamas teisės aktas. Prašyčiau visų parengti teis pakeitimų. Ačiū pranešėjui, ačiū visiems dalyvausiems. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Kaip jau sakiau, dabar aptarsime mums rūpimas temas su Pasaulio banko atstovais. Kalbėsime apie sanglaudos politikos įgyvendinimo prioritetus ir metodus ateityje. Pasaulio bankas rengia ataskaitą, kuri vadinsis atsiliekančių regionų ES perspektyvų persvarstymas. Tai reikalauja visos ES masto politinės diskusijos, išnagrinėjant veiksnius, kurie skatina ekonomikos augimą arba gilina neligybę skirtingos ES regionuose. Aš norėčiau pasveikinti šioje salėje Pona Bodering, pirmininkė atsiprašau, jeigu pavardę neteisingai ištarė taip pat pona Ferrau iš Ferraul, atsiprašau, iš Pasaulio banko. Jeigu jau atpažįstat savo pavardės, tai aš jūs sveikinu su jūsų komitete. Ir dabar aš suteiksiu jums žodį, maždaug 20 minučių kiekvienam iš jūsų kartu, atsiprašau, abiems jums kartu. Ir po to uh, su regi komiteto nariais padiskutuosime. Aš įsivaizduoju, kad bus ir klausimų, ir mes mielai jūsų atsakymus išklausysime. Taigi, ponai, žodis jums. Kuris pradėsit? Thank you very much for the warm welcome. My name is Christian Bull. Ačiū. Aš esu Kristijan Bauder, Baudeving ir noriu pristatyti tai, ką dar atlieka valstyb... pasaulio bankas dėl įtraukaus augimo. Jau daugelį metų pasaulio bankas rengia pranešimą, kuris vadinasi Europa kaip konvergencijos mašina. Uh, Ir ne vienas regionas nepatyrė tokios greitos konvergencijos kaip Europa. Ir suprantama, taip įvyko dėl Europos Sąjungos. Ir ta konvergencijos mašina yra kartais kritikuojama, kartais sakoma, kad ji jau neveikia taip gerai, kaip anksčiau veikė. Ir mes nu, nutarėme panagrinėti tai. Ir vienas iš matmenų yra regioninė konvergencija. Ir mano kolega Tomas Varau E, pristatys tuos klausimus. Tas pranešimas, apie kurį mes šiandien kalbame, bus e, išleistas gegužės mėnesį ir mes jau pasidalinsime kai kuriais e, faktais ir tikrai galėsime pasikeisti nuomonėmis, nes mums atrodo, kad turime pristatyti perspektyvą dėl to, kas vyksta Europoje, bet iš pasaulinės perspektyvos mums labai suprantu suprasti regioninės konvergencijos naratyvą Europos Sąjungoje. Taigi, žodis mano kolegai Tom Farau. Ačiū, Krišien. Ačiū Jums, kad pakvietėte mus į posėdį. Tai matote BVP e, vienam gyventojui visoje Europoje. Na, niekas, nieko turbūt e, nenustebinsiu tuo. E, Jūs visi žinote tuos faktus. Ekonominė, ekonominiai rezultatai nėra vienodi visoje Europos Sąjungoje. Ir žinoma, mes ir nenorėtume, kad visur būtų plokščias vaizdas. Bet tai e, turi poveikį politiniai ir socialiniai sanglaudai, nes e, kai skiriasi tokie ekonominiai rezultatai. Ir aš kaip ekonomistas galėčiau pasakyti, kad tai turi poveikį bendram ekonomikos rezultatui. Dideli skirtumai atskiruose regionuose ir skirtingi rezultatai e, daro įtaką e, visam bendram rezultatui ES ir sanglaudos politika irgi atlieka tam tikrą vaidmenį. Europos konvergencijos mašina vis dar stipriai veikia, tačiau pastaruoju metu patyrė šiokių tokių iššūkių. Štai čia ta konvergencija. Iš esmės tai yra koficijantai. Kai linija eina žemyn, tai vyksta konvergencija. Nuo 2000 iki krizės e, matėme labai stiprią konvergenciją ir ta žalioji e, linija rodo šalių lygmenį, e, geltona regioninį lygmenį. Tačiau dėl krizės baigėsi tas konvergencijos procesas ir tik dabar iš lėto matome, kaip ta konvergencija atsigauna. E, kita vertus, vyksta cikliniai dalykai, tai toje oranžinėje linijoje, oranžinėje linijoje rodo konvergenciją atskirose e, šalyse. Ir netgi e, esmė yra tokia, kad vyksta struktūriniai dalykai, tai susijęs su urbanizacija, technologijomis, kurie koncentruojasi tam tikrose e, pirmaujančiuose regionuose. Ir tokia tendencija panašu tęsis. E, dar keletas dalykų, apie kuriuos mes kalbame savo ataskaitoje ir neseniai <clears throat> atnaujiname augimo ataskaitą. Norime daryti spaudimą konvergencijai dėl technologijų, dėl prekybos. Ir visi esame girdėję apie technologinius pasiekimus, apie tai, kad robotai perima darbą. <clears throat> Ir štai čia mes matome, kai, kaip per paskutinius kelis dešimtmečius labai sumažėjo rankų darbo ir labai padaugėjo tokių darbo vietų, kur reikia kognityvinių gebėjimų. Nes reikia daugiau įgūdžių ir įmonės gauna daugiau pelno, kai pasinaudoja tarp valstybinėmis technologijomis tos įmonės, e, kurios pirmauja technologijų srityse ir kurios turi daugiausia kvalifikuotų darbuotojų, jos susitelkusios tam tikrose regionuose. Ir šią tendenciją matysime ir toliau, kai kalbame apie konvergenciją ir jos tikslus. Šioje ataskaitoje mes rašome apie atsiliekančius regionus ir e, kas vyksta tuose regionuose sanglaudos politikos rėmose. Štai čia matome e, dviejų rūšių atsiliek, atsilikimą pagal e, konvergencijos politiką 2015-aisiais buvo atsiliekančių regionų iniciatyva ir matote, tai pažymėti regionai viršui, violetinė spalva. Ir tai yra neturtingi regionai rytų ir centrinėje Europoje ir pietų Europoje, pietiniai regionai pažymėti žalia spalva. Na ir situacija tarp tų dviejų grupių yra skirtinga. Matome, kaip skiriasi augimo rezultatai, pavyzdžiui, Lenkijos, Rumunijos regionuose ir Bulgarijos, Vengrijos regionuose. Jeigu pažvelgtumėte į augimo trajektoriją per pastaruosius dešimtmečius ir norėtumėte projektuoti ateitį, tai pamatytume tokį apsikeitimą regionų. Tie regionai, kurie atsilieka iki 2025 metų ir, ir bus e, žemiau ribos. Ir norėčiau pasakyti du dalykus. Tie regionai, kurie e, labai, jiems labai svarbu išsiveršti iš to nedidelių pajamų spastų. Bet kiti regionai, kurie sparčiai plėtojasi, jie nesugebės išlaikyti tos augimo tendencijos. Ir e, reikia išlaikyti darbo našumą ir augimą, kai algos labai ima didėti. Jeigu pažvelgtumėte į tuos regionus, kurie auga lietai, tai e, jiems labai svarbu padidinti darbo našumą ir svarbu tuo pačiu kurti darbo vietas. Keletas dalykų. Kairėje matome lietai augančius regionų, regionus, kitoje pusėje matome tos regionus, kurių pajamos nedidelės. Ir matome didelį darbo našumo augimą ir darbo vietų praradimą, bet tuose regionuose, kurie lietai auga, matome, kad darbo rezultatai stagnuoja ir irgi netenkama, prarandama daug darbo vietų. Kitaip sakant, e, e, aukojamos darbo vietos. Todėl labai svarbu, kalbant apie tų regionų politiką, kad e, ta ekonomika e, e, taptų užsienio priekybai atvirais sektoriais. Bet kol dar pabaigai, kalbant apie nedidelį augimą ir nedidelės pajamas, tai ir viena grupė ir kita patiria iššūkius. Ir negalima pasakyti, kad tie regionai, kuriuose pajamos nedidelės, jiems gerai sekasi konvergencija tose regionuose vyksta lietai ir tai iššūkis. Ir darbo rinkos e, rezultatai yra problemiški. Matome, kad darbo vietų mažėja, nepaisant didelio augimo. Taip pat matome, kad e, labai nedaug moterų e, dalyvauja darbo rinkoje atsiliekančiuose regionuose. Maždaug 10 procentų mažiau moterų dirba darbo rinkoje nei vidurkis. Pavyzdžiui, tuose regionuose regionuose 20 procentų mažiau moterų dalyvauja darbo rinkoje nei neatsiliekančiose regionuose. Ir tai yra labai tam tikras rytis, kur būtų gal, kurioje būtų galima padidinti augimą ir e, so, socialinius rezultatus. Tuose atsiliekančiuose regionuose ir atsilieka ir ekonominiai rodikliai, ir socialiniai rodikliai. E, ir štai čia mes matome socialinės pažangos indeksą ir socialinius e, e, įgūdžius, galimybę gauti informaciją, galimybę išsakyti nuomonę ir apskritai galimybės visuom asmenėms ten, kur matome e, regi, maž, mažų pajamų ir mažo augimo regionuose tai matyti. Tuose regionuose ne tik pajamos nedidelės, bet ir ekonominiai rezultatai prasti. Ir tų rodiklių gerinimas turės poveikį augimui. Manome, kad tai yra labai svarbus tikslas papildomai prie e, BVP vienam gyventojų augimo dėl sanglaudos politikos ir tikslų ataskaitoje nurodoma, kad e, BVP vienam gyventojui konvergencija minima siekiama dviejų tikslų. Pirmiausia, siekiama išnaudoti regionų potencialą ir regionų potencialą kurti darbo vietas, o antra, e, žiūrima į lygias galimybės socialinės pažangos rodiklis įmamas, kad as, asmenys, kad ir kur jie gyventų, turėtų panašias galimybės. Ir labai daug detalių, labai detaliai nekalbėsiu, bet ta ekonominio potencialo galimybė nenauja, ji nuo pat pradžių siejama su konvergencija. Jeigu kalbėtume apie Barker ataskaitą ankstesnėme laikotarpyje, tai irgi tie dalykai buvo minimi, kai kalbam apie veiklą, tai iškyla šiokių tokių sunkumų mes pasitelkėme ekonominį modelį, kad galėtume planuoti, nuspėti BVP vienam asmeniui rodiklius. Ir štai matome e, įvairias dotacijas ir turtą. Ir maždaug tai tuo būtų galima paaiškinti maždaug 70 procentų BVP vienam gyventojui. Ir tokiu būdu mes parodome, ko tikimės regione. Ir tai ši priemonė šią priemonę galėtume panaudoti siekdami nuspėti, ko tikimės per programavimo laikotarpį. Bet mes norėtume padaryti du dalykus. Pirmiausia, žiūrėtume į regioną ir jo turimas pajamas ir e, bandytume išnaudoti visas galimybės, bet tuo pačiu reikėtų ilgalaikė prasme didinti tas dotacijas regionui. Ir štai keletas žemėlapių. Pirmajame žemėlapyje matote ekonominio modelio rezultatus. E, Žalias spalva ir tamsesnė spalva tai yra tie regionai, kuriuose BVP vienam gyventojui yra didžiausia, o violetinė spalva ir, ir tamsesnė violetinė spalva pažymėta mažiausias BVP vienam gyventojui. Dešinėje matome, koks yra skirtumas koks turėtų būti BVP ir koks jis yra. Ir tai yra tik ekonominis modelis, bet jis įdomus dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, jis įdomus ta prasme, kad jeigu pažvelgtumėte į visą Europą, tai pamatytumėte, kad yra maždaug šimtas regionų, kurie nepakankamai išnaudoja savo galimybių. Ir kad išnaudotų, jeigu išnaudotų ta, tuo, tas galimybės, tai maždaug 9 procentiniais punktais galėtų padidinti savo BVP. O tai reiškia, kad daugelie regionų Europoje yra labai didelis potencialas, bet neišnaudojamas. O antras dalykas, jeigu pagalvotumėme apie tai, kaip būtų galima susitelkti į sanglaudos politikos prioritetus, tai pamatytume, kad vienose regionuose kairėje e, violetinė spalva ten, kur Bulgarija, Rumunija, tai iš to modelio matome, kad Bulgarijos regionuose yra labai didelis potencialas, e, atsižvelgiant į turimas, e, dotaci, į turimas dotacijas, tie regionai galėtų padaryti daug daugiau. Tačiau ilgalaikis sėkmė priklauso nuo tų pajamų ilgalaikiškumo. Visu, visi regionai turi padaryti du dalykus. Pirmiausia, išnaudoti tai, ką turi ir kurti ilgalaikį potencialą. Bet ta politika pirmiausia susitelkia į regiono turimą turtą ir stengiamas išsiaiškinti, e, kaip regionai galėtų pasiekti geriausių e, rezultatų ir trumpalaikį ir ilgalaikį prasme. Ir tai reiškia, kad reikia kitaip pasverti prioritetus. O mintis yra tokia. Sanglaudos politikoje, remiantis sanglaudos politiką, atliekame labai daug dalykų. Ypač dabar susitelkiama ties sektorių vystimus ir tikslinėmis investicijomis ir darbas, kuris remiasi sektoriais ir įmonėmis. Bet galbūt reikėtų labiau pabrėžti tuos e, klausimus, kurie padeda stiprinti regiono turtą, e, pajamas. Ir e, matome penkias politikos rytis - makro aplinka, regioninė verslo, verslumo aplinka, organizacija, įgūdžiai ir institucijos ataskaitoje teigiama, kad reikia greičiau pabrėžti tai, kad sanglaudos politika remtųsi šiais dalykais. Ir e, sanglaudos politiką reikėtų koordinuoti ir su kitomis politikomis, ir su kitomis finansavimo priemonėmis. Ir dar kelios skaidrės, e, jose irgi. E, kalbama apie tas pačias politikos prasmes, aplinką verslui, Ir kalbame, kad tuose regionuose, tuose regionuose, kur yra nedidelis augimas, reikalingi tie sektoriai, kurie būtų atviri užsienio priekybai. Ir mes kalbame apie įmonių dydį. Atsiliekančiuose regionuose įmonės mažesnės nei neatsiliekančiuose ir lietai augančiuose įmonėse irgi labai nedidelės įmonės, kurie susitelkė su užsienio, į užsienio priekybę atvirus sektorius. Ir dar verslo indikatoriai. Kai dirbame regioninių lygmenių, tai matome, kad labai skiriasi regionuose verslo aplinka, netgi to, tos pačios šalies skirtingose regionuose. Ir verslo aplinkos pagerinimas turi labai didelį poveikį įmonių lygmenių. Uh, E, jų pelnui, jų augimui ir jų investicijų lygmeniui. Todėl reikėtų pabrėžti e, verslo aplinkos gerinimą regionuose. Dar vienas klausimas yra susijęs su miestais. Ir štai čia yra Rumunija, e, violetinė spalva viršuje matote tuos miestus, kuriuose yra maždaug, be, mažiausiai 30 tūkstančių gyventojų ir gyventojai koncentruoja centriniuose miestuose, bet atsiranda ir plešiasi priemiščiai. Kai kalbame apie miestus, tai matome, kad antriniai miestai e, turi didžiulius, didžiulį potencialą, kuris greičiausiai visoje Europoje yra nepakankamai išnaudojamas. Sanglaudos politikoje pabrėžiami miestai, ir jų svarba ir tai, kad e, būt, juos būtų galima daug geriau panaudoti. Ir dar labiau reikėtų susitelkti ties miestais. Ir reikėtų įveikti kai kuriuos e, iškraipimus, kad miestai galėtų veiksmingiau finansu, funkcionuoti ir kad jie būtų labiau šalies viduje kad tie miestai padėtų užtraukti atsiliekančius regionus. Įgūdžiai yra kitas dalykas, kurį pabrėžėme. E, Čia yra 2012 duomenys, tai yra Italija ir kitos šalys. Ir mes tai, ką matome, yra e, labai spūdingi dalykai. Matome, kad Italijoje e, ir visoje Europoje regionuose situacija yra labai nevienoda. Patys geriausi regionai dėl, e, yra tuose pirmaujančiuose Europos šalims, šalyse, o labiausiai atsiliekantys yra atsiliekančiuose šalyse. Ir mes kalbėjome apie pokyčius, apie technologijas ir apie galimybės asmenims, kad regionai taptų kompetentingais. Taigi reikia susitelkti ties įgūdžiais, bet ne tai reiškia ne tik švietimą ir ne tik e, kvalifikacijos kėlimą. Na ir pabaigai norėčiau pakalbėti apie tą dalyką, kuri, e, kurį labai sunku įvardinti. Tai institucijos. Mes kalbame ne tik apie Europą, kalbame apie visą pasaulį, nes institucijos institucijos labai, institucijų veikla labai koreliuoja su ekonominiais rezultatais. Daug e, e, regionuose institucijos veikia labai skirtingai ir yra galimybė pagerinti jų veiklą. Ir jeigu visi regionai galėtų pagerinti e, institucijų veikimą iki vidutinio ar aukštesnio lygio, tai rezultatai būtų labai dideli. Mes e, šioje ataskaitoje teigiame, kad sanglaudos politika turi būti labiau sutelkta regionuose. Institucijų veiklos gerinimas. Tai nereiškia, kad jis nepagerės nuo po tokių ataskaitų parengimo. Nepadės negriežtos taisyklės svarbu, kad regionuose, regionai, regionams priklausytų jų institucijos ir jų politika ir kad būtų dedamos didelės pastangos per sanglaudos politiką. Atsiliekančiose regionuose yra didelio potencialo, kuris yra su tuo susijęs ir sanglaudos politika turėtų gerėti. Taigi, kaip jau minėjau, šią ataskaitą mes paskelbsime už kelių savaičių ir jame nagrinėjamas įtraukus augimas Europoje. Taigi, ačiū Jums už Jūsų jums skirtą laiką. Ačiū už įdomų pristatymą. Ar mes e, tikrai, ar ir pas mus yra tas dalykas, kurį labai sunku įvardinti. Kolega, ponia Vanisteroj ir poniomis Baladič. Uh, Ačiū už suteiktą informaciją. Aš praleidau pirmąjį jūsų pristatymo, pirmąją jūsų pristatymo dalį. Jūs kalbėjote apie įgūdžius, apie verslo aplinką. Tai tarpusavė susiję dalykai. Man atrodo, kad tai susijęs su Europos semestru, šalim, šalių rengiamais reformų planais, labiau nei su sanglaudos politika, kurią dabar įgyvendiname. Nes čia kalbame apie teminę koncentraciją, kaip vertiname, apskaičiuojame rezultatus, uh, E, tai labiau susijęs su žinių išmanimo sklaida, energetiniu virsmu. Ir tai tampa e, sunkia našta sanglaudos politikai. Ar galėtumėte labiau pakomentuoti struktūrinius pokyčius šalise, e, komisijos programą skirtą paremti tuos pokyčius? Ar, ar galima tuos dalykus sulydyti į vieną? nes tai svarbus dalykas ir būtų galbūt gerai. Ar, ar iš viršaus į apačią, ar iš apačios į viršų, galbūt kažkur per vidurį regionuose, kaip jūs sakėte, geriausia tai daryti. Ką Jūs manote apie regionų politiką arba ekonominių reformų politiką, apie ką Jūs kalbate? Ačiū toliau, ponė Maletič. Visų pirma, išklausysime komentarų ir klausimų ir paskui suteiksiu žodį jums. Ačiū, noriu padėkoti jums už jūsų pristatymą. Džiaugiuosi, kad dar viena studija atskleidžia, jog sanglaudos politika e, duoda apčiuopiamų rezultatų. Jūsų išvada taip pat yra ta, kad mažėja atskirtis tarp valstybių narių, bet žinoma, Jūs analizavote, išanalizavote ir pristatėte labai aiškiai, kad yra sunkumų, nes pačių valstybių viduje didėja atotrukis. Ir man patiko jūsų gale pasakyta mintis, kad reikėtų, jog vystomoji strategija būtų vietos nusavybė su, kad būtų visa reikalinga parama ir visos priemonės e, sanglaudos politikos. Turiu klausimą susijusi. Jūs taip pat kalbėjote apie išmanę specializaciją. Kai e, analizuoju išmanios specializacijos įgyvendinimą, tai labiau centrinės vyriausybės. E, sprendimas pramonės potencialas, bet galbūt tai reiškia mažesnį regionų vietos ir vietos valdžios dalyvavimą. O aš manau, taip, kaip jūs sakėte, ta specializacija turėtų um, būti kuriama iš iš apačios į viršų, kad vietos e, regionų veikiai imtųsi iniciatyvos draugės su verslininkais, mokslinėmis institucijomis, nepelno organizacijomis, žemės ūkio sektoriumi žmonės gyvenantis regione nuspręstų, koks yra jų potencialas ir kaip paskui galima jį išnaudoti, remiantis išmanę specializaciją. Bet žinoma, tai reikia daryti kartu su kaimininiais regionais ir teritorijomis. Ir taip kurti sanglaudos politiką. Tai viena klausimo dalis. Ir aš norėjau, noriu žinoti, ar jūs turėjote tai omenyje, kai apie tai kalbėjote. Ir ant antra mano klausimo dalis susijusi su to, ką sakė ponas Van Nistelroj, sąsojo su struktūrinėmis reformomis. Mes juk tikrai negalime tikėtis tinkamų struktūrinės politikos rezultatų, jei nekeičiame, nereformuojame sistemos. O kaip konkrečiai tinkamai viską suderinti ir susijęti? Ačiū. Ačiū toliau žodis poniai Krėl. Ačiū pirmininkė. Manęs iš tikrųjų nestebina tai, kad švietimas ir mokymai atsiliekančiuose regionuose yra tokiu svarbiu veiksniu. Man būtų įdomu sužinoti jūsų poziciją dėl štai ko. Ar tai reiškia, kad turėtume derinti ESF ir kitus fondus, socialinį fondą ir kitus fondus, kad užtikrintume didesnį postumį švietimo ir mokymų sričiai. Kokios būtų jūsų rekomendacijos šiai sričiai? Toliau, jūs kalbėjote apie atsiliekančius regionus ir sakėte, kad, m, mm, tai, kad moterų nedarbo lygis yra daug didesnis nei vyrų. Iš tikrųjų, to, kai kuriuose regionuose nedarbo lygis yra daug didesnis nei kai kuriuose kitose regionuose. Bet aš nenorėčiau daryti skirtumų tarp vyrų ir moterų. Žinau, kad e, ir tie, ir tie nukenčia. Bet galiu pateikti mano šalies pavyzdį, kai bandėme įvykdyti pertvarkymą, restruktūrizavimą po, šal, po Vokietijų susivienijimo. Daugybė moterų laisvanoriškai pasirinko nedarbą, kad vyrai neprarastų savo darbo. Nes pas, paaiškėjo, kad vyrai tiesiog sunkiau ištveria nedarbo situaciją. Jeigu norite paremti moteris, paskatinti jas būti aktyviomis darbo rinkoje, ar tai reiškia, kad nedarbas, kad vyrų nedarbas išauks? Kaip jūs vertinate tą pri, pri, privalumą, pranašumų sistemą? Uh, tikriausiai reikia konkrečių pasiūlymų, turi egzistuoti gyvybinga darbo rinko, kad būtų darbo vietų. Čia mes kalbame ir apie lygias galimybės darbo rinkoje, nesupraskite manęs neteisingai, bet aš noriu, kaip jūsų nuomonė tai būtų, kodėl tai būtų pozityvus žingsnis regionų ir kaip jiems eiti į priekį, jeigu mes įtraukime daugiau moterų į darbo rinką. Pone Mogovič, jeigu norite žodžio, prašau jūs Ačiū už tokios aukštos kokybės pristatymą. Manau, kad jis tikrai mums bus naudingas mūsų tolimesnė darbe. Tai atskleidžia, kokia svarbi sanglaudos politika yra. Kai e, artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais svarstysime sanglaudos politikos ateitį, tikiuosi, kad remsimės jūsų parengtą prezentaciją. Tai Tuo turėtų remtis tie, kurie priems sprendimą dėl biudžeto, nes senglaudos politika svarbi e, ir regionams, kur, kur, kuriuose yra e, žemesnis BVP. Visiškai sutinku, kad, kalba, kad kai kalbame apie regionų plėtrą, svarbu plėtrą remti tam tikromis dotacijomis, subsidijomis, ką, finansais turimais, ką gali išnaudoti savo stipriamis pusėmis ir regionai turi užsitikrinti. Reikia remti subsidiarumo principu. Jūsų studijoje daug dėmesio skiriama įgūdžiams. Manau, kad mes turėtume skatinti švietimo sistemas e, toliau įgyvendinti pokyčius, nes kai nagrinėjome sąsajas tarp švietimo sistemų ir nedarbo, pamatėme, kad didžiausias nedarbo lygis yra ten, kur sąsajos tarp verslo ir sektoriaus švietimo sistemų yra silpniausios. Ir tai apima tokia dvilypė sistema ir kai kuriuose šalyse tas veiksnys nėra, tikrai nėra iki galo įvertinamas. Galiausiai, kai bandome, kai ieškome atsakymų į iššūkius, sanglaudos politiką naudojame kaip veiksnį visiems e, pokyčiams, kurių, kuriuos turi gyvendinti valstybės narės ir regionai. Turiu klausimą Jums apie urbanizaciją. Iš Jūsų apžvalgos mes supratome, kad miestai turėtų būti laikomi plėtros varikliu. Man atrodo šiek tiek kitaip. Manau, kad jei pamiršime apie kaimo vietovės, e, pamiršime apie skaitmeninių įgūdžių plėtrą e, kaimo vietovėse, ypač plačia juosčio ryšio, informacijos technologijų, tai problemos tik paštrės. E, problemos, kurios jau Europoje yra, žmonės iš kaimo vietovių bėga į miestus, iš skurdesnių regionų bėga į e, turtingesnius, iš skurdesnių ir turtingesnės šalis. Manau, kad tikrai turime to nepamiršti. Ir sanglaudos fondo lėšas turime investuoti į, į tuos regionus, kurie atsilieka išsivystimo požiūriu, nes netrukus iškils problemų didžiose miestuose, nes ten bus sunku tas problemas spręsti ir reikės dar didesnių lėšų užtikrinti e, kaimo vietovių tinkamą plėtoti. Ačiū. E, pasaulio banko nuomonę apie konvergenciją žinau, bet Pasaulio banko nuomonė apie konvergenciją Europoje ne visos institucijos pritarė. Yra nemažai trūkumų to, tame požiūryje. Pasaulio bankas, nors Pasaulio bankas nekartai yra siuntęs svarbę žinę apie tai. Jei teisingai suprantu, kalbėta apie e, tam tikrą spaudimą NATS 3 regionams, vidutinio dydžio miestams. Visada laukiame siūlymų iš kitų institucijų. Bet tai siūlymas ne dėl NATS 3, bet e, siūlymas keisti strategiją ir skirti daugiau dėmesio ne NATS 2 regionams, bet vidutinio dydžio miestams, nes juose slypi augimo potencialas, kaip suprantu, apie 40 procentų tokių miestų yra. Ar tai yra an analizės atliktos rezultatas, ar tai yra tarsi siūlymas, kad mes šiek tiek pakoreguotume savo dėmesio centrą? Pone Breso toliau, prašau. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pristatyti, e, pasakyti, kad nebuvau nuo pat pradžių, nežinau, ar praleidau daug, ar, ar ta studija yra prieinama internete, nes būtų įdomu ją pasigilinti. Noriu pasidalinti pamastymais ir užduoti vieną klausimą. E, menkiau išsivystę regionai. Dažnai šalyje yra regionų, kurių vystimosi dinamika yra labai skirtinga. Italijos atvejis tarsi yra toks e, atvejis, yra, pas mus yra ir mažiau ir labiau išsivyščiusių regionų. O, kai, o jeigu kalbame apie šalis, kuriuose yra regionų, skirtingo išsivystimo regionų, kuriuose yra skirtingi atlyginimai, skirtingos didžios socialinės įmokos e, visose sektoriuose, kur skiriasi atlyginimai ir paslaugos visose sektoriuose. Visos paslaugos sutelktos labiausiai išsivyščiusiuose regionuose ir būtent todėl e, konkurencingumo e, pasiekti tampa taip sunku, bet to pagal Europos e, E, taisyklės ne, negalima, nėra galimybės kitaip traktuoti regionų šalies viduje, pavyzdžiui, numatyti skirtingų e, mokesčių įmonėms. Kokie būtų siūlymai jūsų šiuo klausimu? Ir čia ne, Italijos atveju tai yra istorinė polemika, bet, pavyzdžiui, ką jūs siūlytumėte? E, Pavyzdžiui, veikiausiai daug žmonių dirba šešėlinėje ekonomikoje. Tikriausiai tai atskleidžia statistika. Bet tai susijęs su tam tikra tradicija, lyginant su kitomis šalimis, taip pat kalbant apie aktyvesnį e, moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Tai apsprendžia tam, tam, tam tikrą susiklošusių istoriją kultūrą šalyje. Žinoma, egzistuoja kultūrinių skirtumų problema ir todėl šalims skirtos rekomendacijos ir e, eksantės sąlygos galėtų būti naudingas dalykas čia. Ponas Monskur. Ačiū pirmininkė, noriu užduoti klausimą e, e, kalbėtojui ir noriu padėkoti už visą sutikti informaciją. Dėl teminių klausimų pristatyti ir sanglaudos politikos. Aš žinau, kad jūsų e, institucija e, daug dėmesio skiria besivystančioms šalims, kurioms iškyla sunkumų. Jūs pateikėte Rumunijos pavyzdį, bet aš norėčiau paklausti jūsų apie pietų valstybės, pavyzdžiui, Karibų regiono valstybės Haiti, kuris e, išgyvena tikrai daug sunkumų. Ar jūs skirtumėte, pažiūrėjau, matytumėte galimybę skirti pagalbą tokiai šaliai ir kokia situacija E, kaip Jūs vertinate situaciją to šalia, ypač po paskutinio žemės drebėjimo? Čia nekalbu apie Europą ir apie, nekalbu apie Rumuniją. Ir aš norėčiau paklausti, ar būtent tai šaliai Jūs taikytumėte specifinį požiūrį. Well, no more questions. Daugiau klausimų nėra. E, regi komiteto nariai baigė klausimus, didžioji dalis klausimų labai vairūs, bet pirmininkė atsiprašo. Dar vienas klausimas, ponas Ropė. Paskutinis. Gerai, ačiū labai pirmininkė, kad e, suteikė žodį, nepastebėjot, kaip aš praeitą kartą iš anksčiau kėliau. Iš tikrųjų turiu keletą minčių ir keletą klausimų. E, kadangi ES šalių situacijos yra tikrai labai skirtingos, ir e, vieni atstovaujam e, didesnės šalis, kiti mažesnės, vieni turinčius regionus, kiti neturinčius regionus, vienų įsivystimo lygis didesnis, kitų mažesnis ir istorija, ir patirtis, ir visa kita. Todėl matyti ir, e, na, sakykime, ta informacija, tie klausimai skirtingi. E, iš tikrųjų, tai labai ačiū už pateiktą informaciją ir tikrai norėsis e, pažiūrėti tos jūsų atlikto darbo ir e, džiugu, kad jūs labai teigiamai vertinat ES anglodos politiką ir tą iš karto pasakėt, kad tai yra teritorija arba, sakykime, vietovė, kur didžiausia vyksta sangloda pasaulyje. Tai reiškia, kad reiškia konvergencija Tai reiškia, kad sanglauda yra tinkama. Aš noriu e, jūsų paklausti, vat, e, konkrečiai ir mano šalis, ir keturios e, šalis, Baltijos plus Malta, neturi regionų. Kokia jūsų manimų reiškia, ar tai e, spartina, ar tai lėtina sanglaudą, ar tai teigiamas, ar tai neigiamas dalykas. Nes paprastai tose šalyse daugiau vystosi e, sostinės regionas ir e, pakankamai didelis skirtumas gaunasi tada šalies viduje iki dviejų, trijų, keturių kartų. Ar tai reiktų apie tai kalbėti ar ne? Dabar dar kitas dalykas, e, kokia jūsų nuomonė apie tai, kad ES pasirinktas regiono dydis yra ne mažiau 800 tūkstančių gyventojų. Ar tai optimalus skaičius, ar tai galima būtų, sakykime, galvoti, kad, e, na, šiek tiek būtų atsižvelgta ir į šalies dydį. E, taipogi e, norėčiau iš jūsų dar e, paklausti, e, jūs kalbėjote apie e, palyginimą pagal BVP. E, ar tai užtenka to rodiklio lyginimo? Nes e, pavyzdžiui, na, ne, e, šalis, kuri pasiekia 75 e, procentus tokia yra, sakykime, Europoje susitarta taisyklė, e, jau reiškia nėra e, skurdus regionas arba skurdi šalis, bet pajamos toj šaly skiriasi apie tris kartus nuo vidurkio. Tai ar užtenka lyginti tik tai pagal BVP, ar nereiktų lyginti ir pagal pajamas, nes praktiškai žmonės tai jų gyvena e, iš pajamų, kurios susikūrė. Dabar e, jūs visiškai nepaminėjot, man būtų įdomu sužinoti ir kolega truputį užsiminė, o kokia bendroji žemės ūkio politikos vaidmuo e, konvergencijai, sanglaudai. E, manau, kad irgi tai yra didžiulis, na, sakykime, didžiulis projektas arba didžiulė programa, kuri irgi yra kreipiama ir į šitą sritį, e, kokia jūsų būtų nuomonė. Na ir e, e, galutinai, kaip jūs manot, reiškia, ar ta esama sanglaudos politika yra optimali, ar ją vis dėlto reiktų siekiant spartesnės sanglaudos, reiktų kažkokių tai dar papildomų, sakykime, įvesti veiksnių, ne vien tik tai E, reiškia verslo aplinką gerinti, ne vien tik tai institucinę sąrangą, e, gal ir, e, sakykime, Junkerio planas turėtų rimčiau veikti šitoj srityje siekiant sanglaudos. Gal, sakykime, kai kurios vietovės jau yra Europoje verslo perpildytos ir ten atsiranda didelės problemos aplinkos, taršos ir taip toliau. Gal ir šitie dalykai galima būtų lygiagrečiai galvoti, kaip tos klausimus spręsti. Ačiū. Thank you. And the last, last comment. Ačiū. Ir paskutinis e, klausimas ir komentaras pono Hetman. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš žadėjau, kad mano klausimas bus labai trumpas. Taip iš tiesų bus. Man buvo labai įdomu išklausyti jūsų prezentacijos. Atsižiai klausiausi teiginio, kad periferiniai regionai turėtų investuoti į verslo aplinkos gerinimą, institucijų stiprinimą, kad geresnės galimybės atsivertų. Mano klausimas autoriams būtų toks. Ar esate galvoję, kaip atsakyti į tokį klausimą? Aš iš savo praktikos žinau, kad Europoje yra periferinių regionų, kurie dešimtis metų tokiais traktuojami. Ir tie periferiniai regionai gauna finansų iš sanglaudos politikos. Ir aš net nebejoju, kad tai yra puikia galimybė jiems tie sanglaudoms fondai. Bet pamažu tie regionai urbanizuojasi didėja gyventojų kvalifikacija, įgūdžiai, atsiranda e, geresnė klimato, e, atsiprašau, biznio e, atmosfera, institucijos pagerėja. Mm, bet Yra regionų, kurie niekada netobulėja. Ar jūs esat kad nors apie tai galvoję? Taigi dabar tokie visi klausimai, visai lė klausimų iš regionų komiteto narių. Būčiau labai dėkinga, jeigu jūs galėtumėte suteikti papildomos informacijos, įskaitant ir e, e, papildančios jūsų šiandienos išsakytą prezentaciją, bet gal galėtumėte ir savo ruoštų pateikti atsakymų. Labai ačiū. Klausimai puikus. Ir neįmanoma jų per kelias mintas atsakyti. Paminėsiu tik porą, keletą gal, visko nesugebėsiu apriepti. Paskutinis klausimas. Kad kai kurie regionai daro viską, ką e, reikia teisingai ir vis tiek neišbrenda iš atsilikusių statuso. Procesas yra dinamiškas ir e, Man atrodo, kad daug kas priklauso nuo to, kur jūs esate, kiek jūs esate pasiekę tame procese. Ypač kai kalbam, pavyzdžiui, apie centrinės ir rytų Europos valstybės, kurios į ES atėjo su didelė konvergencijos, dideliu konvergencijos poreikiu. Panašu, kad e, regionų e, konvergencija su ES vidurkiu gerokai padidėjo, bet vis tik dar yra labai daug skirtumų, nes e, išsivyščiose valstybėse regionai kyla dar greičiau negu anksčiau. Ir šiame pranešime vienas iš pastebėjimų yra būtent toks. Ne visi regionai gali e, pasiekti konvergencijos lygį, bet tas lygis nebus visiems vienodas, jeigu jie ir pasieks tą lygį. Todėl mes turim galvoti apie tankiai apgyvendintus regionus, apie rečiau apgyvendintus regionus. Yra labai daug svarbių veiksnių. Ir tai, kad politika turi būti pritaikyta regionų potencialų, regionų specifikai, yra labai svarbi, nes tokiu būdu mes pripažįstame, kad negalime visur vienodų lūkesčių turėti. Turbūt mano atsakymas yra nepakankamas, bet iš esmės aš taip galiu atsakyti. Buvo patikta ir kitų klausimų. Keletas kalbėtojų kalbėjo apie NATS 2, NATS 3. Šiuo požiūriu, ką aš pasakyčiau ir ką mes pritarėme pranešime. Vienas dalykas yra, kaip platesnių mastų yra matuojama konvergencija. NATS 2 regionas yra tipinis toksai Bet paskui mes kalbam apie tai, kaip galima įsikišti, kur politika yra kuriama ir įgyvendinama. Iš ekonomisto perspektyvos žiūrint, mes galvojame, kad tai reikia padaryti tais atvejais, kai rinka e, žlunga arba ekonomika ne, neklesti. E, dažniausiai rinkos žlugimas fiksuojamas e, labai lokalizuotai. Ir NAT 3 yra dar žemesnis lyguo, o dažnai mes kalbame apie nacionalinį makro lygmenį. Ir mes turėsime parengti NAT 2 prieš pasatant NAT 3 pozicijai. Turime įsikišti ten, kur tai tinkamiausia, kur to labiausiai reikia. Ir reikia pripažinti tą faktą, kad NAT 2 augimas ir didelės pajamos gali užmaskuoti tikruosius e, BVP vienam gyventojui, pavyzdžiui, tikslus. BVP gyventojui NATS 2 lygmenio, aišku, yra nepakankamas veiksnys, nepakankamas kriterijus. E, yra regionų ir valstybių NATS 2 lygmenių, kurie labai greitai auga, kurių BVP labai didėja, bet e, skirtumai, pavyzdžiui, tarp šeimų, tarp savivaldybių tik didėja. Man atrodo, kad mes turėtume galvoti apie skirtingus lygmenis. Taip pat turėtume uh, suprasti ir tai, kad šio pranešimo pagrindinis tikslas neapsiriboti tik tai BVP tikslu. Mes turime galvoti apie socialinius padarinius, socialinę padėtį, turime galvoti apie žmoguškajam kapitalui atsiveriančias galimybės, apie aplinkos apsaugą. Ir visą tai turi būti atsižvelgta. Klausimas dėl uh, miestų. Mano raštelį ką tik kažkas parašė. Vienas iš svarbiausių dalykų, kalbant apie miestus, yra toks. Štai kas. Pranešime mes norime pasakyti, kad antriniai miestai yra labai svarbus ir mes turime sutelkti dėmesį tuose miestuose į tai, kad jie neauktų regionų ar periferijų sąskaitą. Reikėtų greičiau pagalvoti apie tai, kokį vaidmenį tie miestai gali padaryti padedant toms periferijoms. Turime labai aiškių įrodymų, kad regionai, kurie yra aplink miestus arba kurie yra artiau, arčiau regionų, pasiekia geresnių ekonominių rodiklių negu tolesni. Todėl e, kyla klausimas, kaip miestą paversti augimo poliumi ir kaip miesto ekonominis augimas gali išsiplėsti į regionus. Tai aišku yra labai glaužiai susijęs su infrastruktūros plėtra. Jau šioje ataskaitoje mes pasakėme, kad labai dažnai mes kalbame apie tą stambę infrastruktūrą, bet turim galvoti ir apie e, miestų aplinkelius, aplinkinę infrastruktūrą, sujungiančią infrastruktūrą. Na ir paskutinis pastebėjimas, kurį aš norėčiau užsakyti, grįžkime prie pirmojo klausimo, kuris e, kurį iš esmės jau atsakiau turbūt, bet e, galiu dar pakartoti. Mes kalbame apie tokius dalykus kaip įgūdžiai, verslo aplinka, kvalifikacija, miestai, kaip visa tai siejasi su sanglaudos politika ir koks būtų teisingas būdas e, e, tą politiką įgyvendinti. Galbūt reikėtų pasakyti porą dalykų. Pagalvokime apie tą pačią makro aplinką. Didžioji dalis tų elementų įeina į sanglaudos politiką. Miestai akivaizdžiai įeina, verslo aplinka įeina į tai taip pat. Ir turbūt žinote, kad e, gana daug įdomaus darbo yra atliekama būtent stengiantis susidoroti su apribojimais verslo aplinkai, reguliuotojų sukurtus e, kliuvinius vietos lygmenių. Tai yra neatsiejama nuo sanglaudos politikos, bet taip pat turim kalbėti apie sudėtingesnius dalykus, pavyzdžiui, apie makroekonominę aplinką. Tai yra platesnio masto struktūrinis klausimas, atsiprašau. Dėl kvalifikacijų ir įgūdžių Kristianas apie tai kalbės, bet vienas iš pagrindinių dalykų, ypač kalbant apie įgūdžius, yra poreikis suderinti skirtingas e, sanglūdos politikos ir ne tik jos priemonės. Ir tada galime pagalvoti, kaip geriau turimas priemonės koordinuoti. E, praktinių lygmenių, kaip galima e, rasti programai finansavimo, pasitelkiant skirtingas priemonės, skirtingas, e, finans, skirtingus finansavimo šalinius. Čia ir baigsiu dabar ir perduosiu žodį kolegai. Um, Ačiū, Tomai. Aš norėčiau sutelti dėmesį į du dalykus. Vienas iš jų yra struktūrinės, platesnės politikos reformos ir sanglaudos politika. Sanglaudos politika. Uh, mes iš atsilikusių mm, regionų perspektyvos pažiūrėję, aiškiai pamatytume, kad kliučių kyla ir vietos, ir nacionalinių lygmenių. Ir mes tą turime pripažinti. Tai yra bazinis dalykas, kurį visi žino, bet e, būtina tai pripažinti. Kaip tik dabar vyks data bendradarbiavimas su vyriau, Kroatijos vyriausybė ir su kai kurių regionų savivaldybėmis. Ir mes galvojame, kaip būtų galima dirbti su projektais regionuose, kurie daugiau negu 20 metų buvo traktuojami kaip atsilikę. Su vietos pareigūnais kalbėdamėsi aiškiai supratome, kad yra pripažįstama, kad vietos savivaldybių galimybės kontroliuoti padėtį yra labai ribotos ir mes tą pripažįstame, daug ką galime padaryti tik tai e, nacionalių lygmenių. Ir turime galvoti apie tai, kaip e, specialios priemonės yra kuriamos, kaip jos gali e, saveikauti, kokie specialūs procesai gali būti pradėti. Kartais net e, filosofiškai tai atrodo, bet kaip politikai jūs turėtume tuos dalykus pripažinti. Kitas dalykas e, E, kvalifikacija ir įgūdžiai. Aš noriu pasakyti, kad žinoma, visi šioje salėje sutiks, kad investavimas į švietimą, į kvalifikaciją, į įgūdžius yra labai svarbus, tai yra neatsiejama regionų plėtros dalis. Bet šiame pranešime mes labai aiškiai pasakome, kad turime aiškiai apibriežti, ką tai apima. Mes negalime tik tai kalbėti, kad bus užtikrintas ryšys tarp uh, E, darbdavių ir profesinio ūkdymo institucijų. Tai aišku, savai mes suprantame. Bet Tomas jau aiškiai pasakė, kad egzistuoja uh, ženklių skirtumų, vertinant pagrindinius įgūdžius reikalingus ateities darbo rinkai. Europoje tie skirtumai yra milžiniški. Kai kuriuose valstybėse narėse yra daug jaunų žmonių, kurie išeina iš švietimo sistemos ir pereina į darbo rinką ir kartais jie susiduria su paprastos raštingumo problemomis, tiesiog su skaičiais ir e, tekstu dirbti jiems nėra lengva. Yra regionų, kur darbo jėga yra žymiai labiau kvalifikuota. Taigi dabar labai svarbu užtikrinti, kad vaikai, augantis atsilikusiuose regionuose, e, turėtų tokias pat e, privilegijas kaip ir visi kiti. Turi būti galvojama apie tai, kaip jų uh, E, gebėjimas skaityti, rašyti ir skaičiuoti, e, būtų, bū, kaip jį išnaudoti optimaliai. Kartais man susidaro įspūdis, kad Europa neskiria pakankamai dėmesio e, įvairiems diferencialams. Kai vertiname pagal pizos kriterijus, tiesiog žiūrime, ar mano valstybė tokia pat gera kaip kitos. Bet retai kada pagalvojam, kaip vaikai iš skirtingų valstybės dalių ar iš skirtingo socialinio sluoksnio uh, ko, ko jie gali pasiekti kvalifikacijos požiūriu, kaip jie pasirodo. Taigi, kai kalbam apie sanglaudos politiką ir apie regionų perspektyvų gerinimą, pirmiausia, turime galvoti apie švietimą. Kitas dalykas - darbo rinkos uh, problemos ir lyčių lygybė. Negalim uh, kalbėti, kad tai yra nereikalingi dalykai. Tam, kad produktivumas padidėtų, uh, E, turbūt visi tikisi, kad bus prikurta darbo vietų. Darbo vietos yra kūriamos. Ir e, darbas turi būti užtikrintas visiems, o ne tik tam tikroms grupėms. Labai dažnai kliūčių iškyla net, kai jau darbo vietos yra sukūriamos. Lyčių lygybės klausimas yra labai svarbus stengiantis gauti tas darbo vietas. Todėl mes apie tai turime galvoti, bet supraskime, kad tai nėra uh, E, procesas e, naudingas tik vienai ir kitai pusiai. Mes turim kalbėti apie darbo vietų kūrimą, kas turi, būtų naudinga ir patiems darbdaviams, ir regione gyvenantiems žmonėms. Ačiū. Ir galvokime, kaip investuoti į tai. Ačiū Jums už pristatymą. Ačiū už šią galimybę padiskutuoti tuos klausimus. Ačiū ir Jums, ponios ir ponai, už diskusiją. Ir dabar šį klausimą svarstyti baigiame. Galbūt dar bus proga prie jo grįžti, kai jau turėsime, kai būsime naujame programavimo laikotarpyje. Ačiū ir Jums. Mums irgi labai svarbu išklausyti Jūsų nuomonę ir žinoti, kokius, kokie klausimai Jūs gali dominti. Taigi ačiū Jums irgi. Antroje gegužės pusėje bus parengta knyga ir mes pasistengsime jums taip pat, jūs taip pat informuoti ir užtikrinti, kad jūs gausite šios ataskaitos kopijas. Ačiū, sako pirmininkė, mes irgi nekantrausime pamatyti tą leidinį, jis mums bus įdomus. Ačiū ponios ir ponai, teskime darbą. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. Yra pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl pasiūlymo, dėl Europos komisijos, dėl bendrųjų nuostatų reglamento ir jame padarytų pakeitimų. Ir mūsų posėdį dalyvauja bendra pranešėjai ponė Konstas Freil ir ponas Van Nister, Nisterloj, kuris dalyvauja posėdėje ir šiandien pirmą kartą keisimės nuomonėmis. Atsakingas komitetas yra regi. Žinoma, dar e, turime palaukti, kol galėsime įgyvendinti savo įsipareigojimus, gausime nuomonės iš biudžeto, e, užimtumo, e, Envi, ITRE, TRAN, AGRIPEŠ kultūros ir moterų komitetų. Ir mes tikrai su nekantrumu laukiame parengtų komitetų nuomonių. Na, o dabar pirmą kartą keisimės nuomonėmis ir suteiksiu žodį bendra pranešėjams. Kas pradėsite? Prašau, ponia Van Nisterloji. Pirmasis įspūdis E, kurį susidariau iš kolegų, galbūt ir iš Europos komisijos, kad pasiūlymo tekste e, pirmininko pavaduotojas Dambrovskis e, kalbėjo, mes jo išklausėme ir jis teigė, kad yra aiškus ryšys tarp sanglaudos politikos ir sanglaudos fondo. Europos semestras, na, semestrų nacionalinių reformų ir atskiroms šalims skiriamų rekomendacijų. Ir reikėtų pagalvoti, kokia priemonė tiktų geriausiai. Buvo kalbama ir pilotinį projektą, apie išbandymo galimybę. Ir e, pažiūrėsime, ar tai bus sustipri, šios nuostatos bus sustiprintos ateityje, palaukime kitos daugiametės finansinės programos. Bet kitas klausimas yra, kaip tai padaryti. Iš esmės jaučiuosi mm, gal net labiau sutrikęs nei anksčiau ir išklausęs pirmininko pavaduotojo. Paklausiau jo, apie tuos pakeitimus ir kur jie bus vykdomi, e, kokie bus kiti politiniai pasiūlymai. Ir paklausiau, kodėl turi būti ryšys su veiklos rezultatais. Atsakymų nesulaukiau. Taigi, kaip ir jūs, šiek tiek informacijos nugrėbiau vienur, šiek tiek kitur. Ir man neaiškus ryšys su tą priemonė ir neaišku, kodėl turi būti būtent taip. Ir kai uždavėme klausimus ponui Dombrovskijui, kovo mėnesį jis kalbėjo plenarinėje sesijoje ir visai negalėčiau pasakyti, kad mane labiau patenkino jo atsakymai, nes parlamente, kai buvo kalbama apie Vexfaler ataskaita teigia, kad reikia lankstumo. 21 milijardas yra valstybių narių vokė ir valstybės narės e, pasiekė tam tikrų tikslų. Ir e, kad tuos lėšas galbūt bus galima išleisti anksčiau nei 2020. -aisiais. Jis neatsakė tuos klausimus, fleksi, lankstumas, ar norite ką nors pakeisti reglamente, ne. Ir supratau, kad ES komisija yra tarsi kokioj skyliai, kad e, jeigu kalbė su vienu generaliniu direktoratu, gauni vienokį atsakymą, su kito direktorato atstovais gauni kitokį atsakymą. Ir kad būtų galima naudoti lėšas jau dabar iš e, CPR. Na, tiesiog nebu, nebuvo susikalbėta. Ir, na, nenorėčiau atsisakyti, atmesti šį dokumentą, bet reikalingas informacijos pateikimas, kad būtų aišku, kas vyksta. Uh, Juk parlamentas negali tiesiog e, trankyti galvą į sieną ir negauti tinkamų atsakymų. Turėtume tokiu atveju palaukti ir pažiūrėti, kaip klostysi situacija dėl daugiametės finansinės programos, nes esu sutrikęs, ar gal įstrigęs, gal kas nors man padėti galėtų. <laughs> Pane Krell. Ačiū. Bijau, kad turėsiu kalbėti visai nediplomatiškai. Kodėl komisija atsima šį pasiūlymą? Nes priešingų atveju sutaupytume labai daug laiko ir nereikėtų atlikti to darbo, kuris jau buvo paminėtas. Bet e, mes pateikėme klausimus iš pat pradžių, atsakymų negavome, taigi sunku suprasti situaciją. Suprantame, kad komisijos kolegija svarsto tuos klausimus, kad ponas Dambrovskis yra pirmininko pavaduotojas, e, Kretų yra atsakinga už regionų politiką ir reikia kalbėti su abiems komisijos nariais, bet Dombrovskio kabinetas kabineto atstovai pasakė, kad ne, kad atsakė, kad tai ponios e, komisijos narės kretų kompetencija. Taigi iš esmės aš nesuprantu situacijos ir Lambert pasakė, kad nacionaliniai vokai jau paskirstyti. Ir E, tai kol kas e, tai neveikia, nes įgyvendinimas vėluoja ir valstybės narės dar nepasirengusios, bet tas e, rezultatų rezervas, performance result, reserve turėtų būti paruoštas iki metų pabaigos. Dabar grįžtų prie biudžetinių klausimų kiekvienams metams yra numatyti tos įmokos dabartinėje daugiametėje finansinėje programoje ir, ir neaišku, ar kas nors bus paruošta išmokėjimu iki 2019 metų. Taigi, kaip mes galime kaip atsitiks su tomis lėšomis, ar jos bus išimtos iš to veiklos rezultatų rezervo, kuris dar neegzistuoja, kaip tai veiks e, biudžeto prasme. Ir aš svarstau, kaip teisės aktas, kuris įsigalioja, gali įsigalioti atbulinė tvarka ir ką valstybės narės pasieks. to prašė ne regionai, valstybės narės, taigi aš niekaip nesuprantu, kaip tai veiks, nes federalinėje valstybėje narėje e, regionų bus paprašyta sugražinti tas lėšas. Aš jau iškėliau šios klausimus, uždaviau tos klausimus komisijai ir dėja negavau jokių patenkinamų atsakymų. Pakartosiu, ką sakiau iš pradžių. Europos parlamentas ir šis komitetas negali pradėti tvarkyti 21 milijardą eurų, sugražinti tas lėšas komisijai prieš, praded, prieš prasidedant fondų veiklai ir komisijos centrinė vadovybė tuomet priims savo sprendimą ir po to mes turėsime pasakyti, a, lėšų sanglaudos politikai nereikia. Mes ko, kovojame už kiekvieną eurą dėl būsimos sanglaudos politikos ir neįsivaizduojame, kas nutiks su tuo nauju biudžeto pasiūlymu kitą trečiadienį. Niekaip negalime nusiųsti tokią žinę, kad esame pasiruošę sugražinti komisijai lėšas. Jokių būdų negalime to padaryti. Ir žinoma, negalime gyventi tokioje nežinomybėje. Ir nemanau, kad ES būtų nors viena valstybės narė, kuri džiaugsmingai pasakytų taip, aš pasiruošę, mes pasiruošę tai padaryti parlamente, patvirtinkite komisijos pasiūlymą. Norėčiau gauti atsakymus į užduotus klausimus. Jeigu komisija gal vis dar atsijims šį pasiūlymą iki, iki pasiūlymo dėl daugiametės finansinės programos, bet tikrai pritariu Lamberto pasiūlymui. Mes turime surenkti klausimus ir turime e, atsiklausti regionų, kokia regiono nuomonė kad tie, kurie supranta tą pasislėpusią matematiką, galėtų pakomentuoti tai, kaip visa tai vyks. Ir jeigu gausime atitinkamus atsakymus, aiškius atsakymus, todėl tada reikėtų pradėti galvoti apie atitinkamą procedūrą, kaip komisijai gražinti tas lėšas, nes šis pasiūlymas yra visiškai neaiškus ir jeigu negausime atsakymų į užduotus klausimus, e, tai aš tik, jeigu aš negausiu atsakymų, tai tikrai negalėsiu parengti kokiu nors pozityvių pakeitimų. Ir Lambertas irgi tam pritartų. Išklausėme abiejų pranešėjų pasisakymų. Iš tikrųjų, tai buvo pareiškimai. Ir apie tai, kad daugybė konkrečių klausimų, į daugybę konkrečių klausimų iškeltų per ankstesnius mūsų susitikimus mes nesulaukėme atsakymų, taip pat ir iš e, komunikacijos su komisija tų atsakymų nesulaukėme. Galbūt suteiksiu dabar žodį Europos komisijos atstovams, kad jie pabandytų atsakyti kai kuriuos klausimus. Ir paskui e, šešėliniai pranešėjai turės galimybę pasisakyti. Nes dabar Kol kas turiu tik siūlymą dėl e, šiam klausimui skirto klausimo surengimo, kurį išsakė buvų pranešėjai. Ir tikriausiai sutarsime dėl to klausimo skirto šiam klausimui, bet visų pirma žodis komisijos atstovui ponui von Breska, prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti parlamento nariams už jų pastabas ir klausimus. Man atrodo, kad aš neatsakysiu visus jūsų klausimus šiandien, bet bent jau pabandysim e, nušviesti mūsų pasiūlymą. Nemanau, kad reikia e, kalbėti apie struktūrinį reformų svarbą, visi tikriausiai tai suprantame, bet kalbant apie tai, kaip mes tuos instrumentus arba komisijos pasiūlymą dėl reformos, kaip gyvendinti tuos eksperimentinius projektus, mes manome, kad tai galimybė valstybėms narėjams, kurios visiškai laisvanoriškai jei mano, kad e, joms tai tinkama, gali panaudoti e, visą arba dalį veiklos rezervo pinigų, kad teiktų e, paskatas struktūrinėms reformoms pozityviai. Ir manome, kad ta galimybė valstybėms narėms turi būti suteikta ir ji turi išlikti, nes gali susiklostyti situacijos, kuomet, pavyzdžiui, programos nepasieks joms iškeltų tikslų ir vietoj to, kad pinigus prarastų, valstybės tuomet turės galimybę tas lėšas panaudoti. Ir pinigai liks valstybėje narėje ir niekur ne, negrįž komisija ir šalis galėtų tuos pinigus panaudoti kitiems tikslams. Būtent taip mes matome šį siūlymą. Manome, kad turėtume suteikti valstybėms narėms galimybėms. Galimybę nei viena valstybė narė, nei vienas regionas nebus verčiamas taip daryti, taip elgtis. Žinoma, pinigus reikės paimti iš programų ir susijęti su įsipareigojimais įgyvendinti reformas, bet partnerys, įtraukti socialiniai, e, ekonominiai, regioniniai partneriai, į, į, su jais reikės pasitarti ir jie turės pritarti tokiam programų pakeitimui, nes kitaip niekas nefunkcionuos, nes akivaizdu, kad reglamento taisyklės ir tai viena pamatinių sangaldos politikos principų, e, to reikės laikytis. Partnerystė, programų partnerystė programos įgyvendinamos partnerystės principų. Uh, Manome, kad tai labai naudinga eksperimentinė programa po 2020-ųjų, nes tikriausiai žinote, kad komisija rengėsi teikti pasiūlymą dėl panašios priemonės po 2020-ųjų ir manau, kad jau galime išmokti tam tikras pamokas, informacijos gauti iš diskusijų su valstybėmis narėmis apie tai, kokio pobūdžio reformas galima būtų paremti, kaip iškelti tikslus, kokie kriter, kokie kriterijai padėtų įvertinti, ar tų iškeltų tikslų pasiekta. Todėl būtų naudinga. Todėl prieš įsigaliojant kitai daugiametį finansavimo programą 2021-aisiais reikėtų surinkti praktinės patirties iš tų e, pilotinių projektų. Taip pat ir būtent dėl to mes pasiūlėme pasirinkti tiesioginį valdymą Mes manome, kad dabartinėje sistemoje rizika yra daug mažesnė ir, ir tai ne, e, nebus sistemos sukretimas, jeigu toks mechanizmas atsirastų bendro valdymo taisyklėse. Pavyzdžiui, pamastykite apie tai, kas bus atsakingas kas bus atsakinga valdančio institucija, kas bus atsakingas už auditą, kokias išlaidas galima kompensuoti, kokių ne. Visus šios klausimus reiks aptarti dirbti ir, ir visą tai bus išspręsta, jeigu bus bendras valdymas. Ir sanglaudos politikoje niekas mums netrukdo įgyvendinti tų, tų planų per tiesioginį valdymą. Pavyzdžiui, techninė parama tam tikrų mastų jau dabar yra e, tiesioginio valdymo dalis arba veiksmai miestuose. Jos tik netiesiogiai prižiūri komisija, valdo komisija. Noriu pasakyti, kad sanglaudos politikos vokė esantis pinigai, jeigu jie yra tame vokė, nereiškia, kad būtinai juos reikės pagal bendrą valdymą panaudoti. Ir mes norėjome uh, paprasto, aiškaus požiūrio ir būtent todėl mes pasiūlėme pasirinkti tiesioginį valdymą. Ne visiškai tiesa tai, kad paimsime lėšas, kurios skirtos 2019, kad dabar viską pertvarkytume ir tas lėšas panaudosime kitiems tikslams. Mes manome, kad valstybės narės turės mums pranešti Europos semestro procese. Ir čia mastome apie 2019 nacionalinius reformų planus, kuriuos valstybės turės pateikti už metų. Ir teikiant, teikdamos tos planus, valstybės turės galimybę informuoti komisiją, kad jos norės pasinaudoti šią galimybę bei lygiai grečiai vyks dėrybos dėl įsipareigojimų reformams, kokiu tikslų pasiekti, kokias reformas gyvendinti ir kita vertus. Vėlgi, valstybė narė pati turės nuspręsti, kokius išteklius, kokie ištekliai skirti programoms prisidėtų prie tokių įsipareigojimų įvykdymo. Tai ta, lygia grečiai vyksantis procesas iki 2019. Ir kadangi tai yra pilotiniai projektai, mes norime, kad jie būtų trumpi ir pradžioje jie apims tik trejų metų laikotarpį, nes struktūrinės reformos, tikros struktūrinės reformos užtrunka ilgiau. E, ir čia būtų kalba apie konkrečių tikslų siekimą, bet ne reformų poveikio vertinimą, nes tai apimtų daug ilgesnį laiką nei e, to pilotinio projekto įgyvendinimas. Ir tai turėtų būti galimybė teikiama valstybėms narėms. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad jau yra bent viena valstybė narė. Pavyzdžiui, Portugalija, kuri informavo komisiją, kad ji tikrai norėtų panaudoti pasinaudoti tokią galimybę, jei įstatymų kūrimo institucijos nuspręstų pritarti komisijos pasiūlymui ir patvirtintų šį komisijos pasiūlymą. Manau, kad tuo ir baigsiu ir esu pasirengęs atsakyti klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Pane Dženorijo, ar norėtumėte dabar kalbėti? Ne. Tuomet tęsime šešėlinių pranešėjų pasisakymai dabar. Pone Tomašič, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. EKR frakcija nebejoja būtinybę paremti struktūrinės reformas, bet mes rimtai abejojame dėl šio konkretaus komisijos pasiūlymo. Norime pabrėžti, kad tam kad dabar vestume pokyčius dabartinėje biudžeto perspektyvoje, mes ne tik ženkliai įves, pa, pakeistume, neštume sumaišties į sanglaudos politikos įgyvenimą, bet ir paveiktume sanglaudos politikos poveikį, nes būtų imta remti struktūrinės reformas, o ne sanglaudos politikos finansuojamus veiksmus sprendimas iš, iš dalies ar, ar visą veikloms skirtą e, e, rezervą panaudoti leisti, mums atrodo nebrandus, iš ankstyvas ir iškyla rizika, kad tas mechanizmas dar nėra tinkamai išbandytas dabartinėje finansinėje perspektyvoje ir tai gali e, duoti priešingą poveikį programoms, kurios yra sėkmingos ir sėkmingų tikslų siekia veiklos, e, pasiektos veiklos ir rezultatų įvertinimas yra labai svarbus kriterijus. Ačiū pirmininkė, sako ponas Van Miltenberg. Mes kalbame apie labai svarbų klausimą - struktūrinės reformas. Manau, mums svarbu, kad sukurtume aplinkas tinkamas aplinkas rimtoms investicijoms. Bendrais brožais aš sveikinu to pasiūlymo idėją, bet man kyla daugybė klausimų ir mūsų frakcijos pozicija apspręs tai, kokius paaiškinimus pateiks komisija. Pavyzdžiui, peržiūrėjęs pasiūlymą, matau atsiradusi nauja 23 straipsnį, tai cituoju, komisija prims sprendimus įgyvendinimo teisės aktų aktų pagrindų ir nustatys e, reformų tikslus, kuriuos turės įgyveninti valstybė narė ir skirs lėšas pagal veiklos rezultatus. Kokių kriterijų pagrindų? Ar nebus taip, kad už kelių metų iškils problemų su audito rūmais bendraujant, jeigu nebus rimtų solidžių kriterijų, kurių pagrindų skiriamos lėšos? Nes lėšos, vėl skaitau tame pačiame straipsnėje, tai nesusijęs su finansavimu siejamų su kaštais. Manau, kad mums tikrai reikia paaiškinimo šiuo klausimu. Pavyzdžiui, jūs minėjote Portugalijos atvejį. Ką konkrečiai jūs norėtumėte finansuoti? Ir da, darytumėte tai remiantis kriterijais, kuriuo, kuriuos visi žino, kaip apskaičiuosite, kokios sumos reikia, kad būtų tam, pasiektas tam tikras tikslas, ypač į laikotarpis, apie kurį kalbame, yra mažesnis nei 3 metai. Reikia tinkamo aplinkybių ir sąlygų. Uh, jeigu pradeda galvoti apie, pradedame galvoti apie naujas e, reformų įgyvendinimo priemonės. Ir jeigu nepavyks čia, man sunku įsivaizduoti, kaip po 2020-ųjų mes galėtume sukurti sėkmingą reformų skatinimo priemonę. Kitas klausimas. Veiklos rezervas originaliai turėjo būti paskatų šaltiniu nes kitaip tada valstybės narės atsipalaiduoja ir sako, jeigu negalime panaudoti tų lėšų prioritetams, mes ne, nesieksime geriau dirbti geresnių veiklos rezultatų, nes gali būti, kad po kelių metų veiklos rezervą panaudosime kitiems tikslams. Aš norėčiau paaiškinimo, nes veiklos rezervas ir praktiškai turi būti paskata siekti tam tik, savo tikslų. Turiu daugiau klausimų, bet pasilaikysiu juos. Uh, klausimui. Koordinatoriai turės nuspręsti, ar, ar jis turi vykti. Manau, kad tikrai reikia jį surenkti. Ir Aldė frakcijos pozicija priklausys nuo visos e, papildomos informacijos, kuri man bus suteikta. Žalieji nėra. Pone Demato. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Praėjo penki mėnesiai ir pagaliau mes žiūrime į komisijos pasiūlymą. Tai nėra paprastas pasiūlymas. Mes nekalbame apie paprastų nuostatų pakeitimą. Tai yra aiškus įrodymas, kokios krypties norėtų laikytis Europos komisija, sanglaudos politika apibrėždama. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas labai tvirtai laikysis savo pozicijos e, dėl E, komisijos esmės. Atrodo, kad yra struktūrinių formų veiklos rezervas tengiamas išplėsti. Mes norime paremti reformas nacionalinių lygmenių, kalbame apie milijardus ir 21 milijardą, tai apimtų struktūrinius fondus, pavyzdžiui, Italijai. Aš norėčiau pabrėžti, kad Italija yra antroji naudos gavėja po Lenkijos pagal dydį. E, iš 41 milijardo 2,5 atitenka Italijai pagal 2020 m. biudžeto planus. Europos plėtros fondas būtų taip pat įtrauktas. Tačiau Europos komisija tai pristato kaip tam tikrą išbandymą, tam tikrą bandomąją etapą, priemonę, kuri leistų pasverti fondus, kurie vėliau bus traktuojami kaip stabilios nuostatos po kito MFF be jokių papildomų idėjų apie tai, iš kur tie pinigai galėtų ateiti. Europos komisija teigia, kad tai yra laisvanoriška, tai turi būti perkelta į valstybės narės, bet mes žinome, kad dėl struktūrinių fondų yra susitarta kabutėse su Europos komisija, Europos Sąjungos semestro rėmose. Viskas yra pagrysta ES partnerių ekonominės politikos koordinavimo principais. Pažiūrėkime tikrai tikslą, pažiūrėkime 2017 m. gruodžio mėnesio paketą, kai kalbame apie eurozonos gilinimą. Sakome, kad turi būti stiprinama eurozona, gilinama pagal bendrasias taisyklės, turi būti naudojamas visos e, priemonės e, reformoms, kurioms reikalingos įgyvendinti, bet, pažiūrėk, kalbame apie darbo rinką, pensiją, švietimo sistemą, teismus, tai, tai turi būti atsižvelgta. Jau daug kartų buvo pasakyta, kad mes sutinkame su e, būtinomis reformomis kovai su mokesčių vengimu, bet reformos, kurios kesintusi į socialinio gerbuvio sistemą, mums yra nepriimtinos, nes nelabai suprantame, kodėl reikia finansuoti tai iš sanglaudos politikos fondų. Be resursų e, nuostolių, be regionų mes e, visai negalime pritarti sanglaudos politikai bendrai. Viskas turėtų būti panaudota ne tik e, skubos tvarka, e, nenumatytiems atvejams, ačiū Dievis, yra numatytos atskiros lėšos tam, bet yra dalykų, yra reformų, kurios prieštarauja pačiai sutartise apibrieštai sanglaudos politikos esmai, todėl mes norime čia išskirti egzistuojantį pavojų. Galbūt Pinigai iš struktūrinių fondų galėtų būti kai kuriuose valstybėse narėse priderinti prie struktūrinių reformų. Mano frakcija turi labai daug išlygų, turime labai daug abejonių, su pranešėjais mes dar tos pakeitimus aptarsime ir savo nuomonę galutinę pasakysim tada, kai pranešėjas pateiks projektą. Pranešėjai pateiks projektą. Ačiū, tiek buvo frakcijų koordinatorių. Dar du nariai noriu pasisakyti ir po to suteiksiu žodį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovams. Jie pristatys e, to komiteto nuomonę šią temą. Taigi, ponė Novakov, žodis jums. Labai ačiū. Aš nesu komunikacijų ar viešųjų ryšių ekspertas, bet e, pranešėjams reikia daugiau informacijos. Ir reikia, kad sprendimas būtų pagrįstas e, gausesnė informacija. Galbūt būtume, galėtume pagerinti komunikaciją tarp parlamento ir komisijos. Jau dabar pačioje pradžioje man susidaro įspūdis, kad kažkas yra ne taip. Pradėjome nuo 140 milijonų eurų biudžeto. Daugelis čia esančių kolegų įtartinai žiūrėjo į tai, kaip su E, maždaug 5 milijonų vienai valstybei nariai biudžetu bus galima įgyvendinti struktūrinės reformas. Tada biudžetas buvo padidintas. Dabar tas pasiūlymas yra pateiktas ir galvome apie pusantrų metų trukmę. Aš nesakau, ar pasiūlymas geras ar blogas, bet aš palauksiu, kol pranešėjai parengs sprendimą. Bet jeigu mes nuo pat pradžio žinojame, kokios bus galutinės intencijos ir kokius žingsnius į priekį turėsime žengsi, žengsime. Galbūt mes būtume galėję labai geri partneriai tuo klausimu. Dabar paskutinius tris mėnesius man kiekvieną savaitę beveik yra pateikiami klausimai, kas bus su, e, su veikla, su veiklos rezervu, kodėl tas rezervas yra naikinamas ir aš vis nustembu, iš kur žmonės tokią informaciją gauna. Paskutinį kartą Išgirdau klausimą, komentarą dėl CPR, kad sukūrėme tam tikro nesaugumą naudos gavėjams. Paskutiniais mėnesiais mes e, kalbame apie tai, kaip fondai turi funkcionuoti, kaip veiks CPR, veiklos rezervas. Kokias reformas bus įgyvendintas, aš manau, kad reikėtų supaprastinti mūsų darbo metodus ir uh, mažiau imtis veiksmų, bet stengti sukurti daugiau pasitikėjimo tarp institucijų. Tai tarnaus ir parlamento, ir komisijos, ir naudos gavėjų interesams. Kitaip, mes kiekvieną savaitę turėsim aiškinti e, savivaldybėms, e, merams ir naudos gavėjams, kad e, taisyklių kas tris mėnesius nekeičiame. Ačiū. Ačiū, pane Maletič, žodis Jums. Labai ačiū. Man atrodo labai svarbu, kad atsakytume klausimą ko siekiame. Nes gerai, sakykime, kad naudojame veiklos rezervą. Greta techninės paramos. Sanglaudos politikoje tai egzistuoja. Ir jeigu mes iš tiesų norime finansuoti viešojo sektoriaus reformas, tai naujos, nauji įgūdžiai, gebėjimų stiprinimas, išmanioji specializacija, geresnis valstybių narių bendradarbiavimas ateities anglos politikos labui e, bus mums primtini. Tai dalykai, kuriuos mes priimsime. Pirmiausia, galvojant, kad tai yra valstybėms narėms neprivaloma. Bet kaip jūs savo prezentacijoje iš komisijos pusės sakėte, norėtumėte susijęti tai su nacionalinėmis reformų programomis. Ir tada man iškyla bejonių. Jeigu viską siejame su nacionalinėmis reformų programomis, tai sukursime tarsi naują SRSP, apie kurį šiandien e, posėdžio pradžioje šnekėjom. Kodėlgi mes kuriame dar vieną SRSP, Greta sanglaudos politikos, greta sanglaudos politikos veiklos rezervo. Man atrodo, kad toks pasirinktas požiūris yra negeras. Mes, e, kaip jau buvo pasakyta, e, neturėtume tą sprendimą priimti pagal bendram valdymui, nes tai iškils abejonių dėl įgyvendinimo. Reikėtų galvoti apie įgyvendinimą tiesioginio valdymo principų. Taigi tai yra visiškai naujas dalykas ir mes apie tai turime galvoti ir e, apie tai turime svarstyti. Dar vienas dalykas, tai ką jūs sakėte dėl lankstumo. Taip, mes dabar suteikime lankstumo, galime veikti labai greitai ir nuspręsti išleisti pinigus struktūrinėms reformoms. Kai valstybės narės kreipiasi į komisiją ir stengiasi ir nusprendžia išleisti pinigus, pavyzdžiui, integruotam kultūros paveldui e, ar plėtros projektams, aš labai konkretų pavyzdį galėčiau pateikti, Kroatijoje buvo tokiam tikslui išleisti pinigai. Ir negalėjom perkelti lengvai naujų pinigų tam prioritetui. suprantame, kad prireikia naujų pinigų, o paimti likusių negalim, nes lankstumo nėra. Lankstumas bus įmanomas, jeigu valstybės narės bus privertos naudoti pinigus Europos komisijos, pagal Europos komisijos pageidavimus. Taigi tokie yra nacionaliniai vokai. Pagalvokime apie tai. Pagalvokime apie tai, ką norime pasiekti su nacionaliniais vokais anglos politikoje. Ačiū. Labai ačiū. Daugiau regi komiteto E, parlamentarų norinčių pasakyti nėra, todėl suteiksiu žodį ponui Palmieri, kuris pristatys ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę šiuo dosijai. Grazie, prezidente. E, da, per il nostro comitato. Ačiū, pirmininkė. Ekonominių ir socialinių reikalų komitetui vienas iš pačių svarbiausių klausimų yra turėti tokią priemonę, kuri būtin, būtų naudinga e, skatinant valstybių narių prisimtų įsipareigojimų įgyvendinimą pagal Europos semestrą. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu turėti aiškę struktūrinių reformų apibriežtį. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dėl kai kurių reformų gali trumpuoju metu padidėti e, valstybinės išlaidos, bet vėliau gali atsirasti e, galimybių uždirbti pajamas. Todėl komisija turėtų labai glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narimis, kad E, užtikrintų geresnę ES integraciją ir konvergenciją. Tai yra labai svarbu šiame pasiūlyme, kad būtų tokios priemonės, kurios padėtų kurti paskatas ir padėtų sukurti tinkamus e, finansavimo mechanizmus pagal MFF, e pagal daugiam šis pasiūlymas finansuoti pilotinius etapus ir turėti veiklos rezervą turi būti susijęs su tuo, kad dėl to tikrai turėtų sumažėti ekonominis atotrukis. Todėl mes turime aktyviai stebėti pasiektą pažangą Europos semestre. Esant tokiai situacijai, dar kartą pabrėžiame partnerystės principo svarbą ir ekonominių, socialinių partnerių bei pilietinės visuomenės įtraukimą. Visais lygmenimis reikia įtraukti visuomenę ir socialinius partnerius ir įvertinimo, ir įgyvendinimo etape. Taigi dar kartą dėkoju Jums uždėmesį ir esame pasirengę dirbti su Jumis bei e, giliau e, panagrinėti šį klausimą, galbūt per dvišalius susitikimus mes turėtume reguliariai keistis informaciją. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas bei regionų komitetas turėtų dažniau e, susitikti. Toliau, ponė Vambereska. Ačiū, ačiū Jums už tuos labai aktualius klausimus. Norėčiau paminėti tris dalykus kurie čia buvo minėti. Pirmiausia, kodėl mes iš karto nepasakome, kad štai kriterijai bus tokie, pagal juos vertinsime reformas ir taip toliau e, kaip bus nustatyti tikslai ir visa kita. Nesuprantama, susidaro įspūdis, kad komisija dabar siekia valdžios. Bet problema tokia. Nežinome, kokiu kokiu, kokias reformas pasiūlys valstybės narės ir kokius, kokiu, kokias priemonės norės taikyti. Štai Portugalijos atveju suprantu, kad Portugalijos institucijos sieks pagerinti švietimo ir profesinio mokymo sistemą, kad pagerėtų prieiga jaunimui Tai yra labai konkretus klausimas, bet veikla turi būti, gali būti vykdoma ir verslo srityje, ir užimtumo srityje, daugelį sričių, kur reikalingos reformos. Todėl labai sunku iš anksto pasakyti, kad mes tas programas vertinsime taip arba kitaip, nes tos valstybių narių priemonės labai skirsis. Na, o dabar dar kartą noriu pakartoti, kad visa tai visiškai priklauso nuo valstybių narių komisija e, nenorėtų pasakyti, kad būtent taip reikia siekti tarpinių tikslų. Norime, kad valstybės narės pateiktų pasiūlymus ir pasakytų, kad štai tokių priemonių mes norime imtis, įgyvendinti ir norime pasinaudoti šiomis skatinimo priemonės, štai tokie tikslai, štai tokie tarpiniai tikslai ir tokios sumos. Ir tuomet valstybės valstybės narės diskutuos tais klausimais su komisija. Nebus taip, kad komisija primes valstybėms narėms, ką jos turi daryti. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad e, valstybės narės gali tai daryti tik tuo met, kai regionai uh, E, patvirtins tai, nes pavyzdžiui, Vokietijoje, kai norime paimti kažkokias lėšas iš Bavarijos ar Saksonijos, tai e, tie regionai turi tam pritarti. Juk negalima sakyti, mes e, paimsime tas lėšas ir įdėsime į šitą priemonę. Tai akivaizdu. Antras dalykas. Kodėl, pavyzdžiui, nepasitelkėme sanglaudos politikos fondų ir priemonių siekdami gyvendinti šiuos tikslus. Sanglaudos politika sanglaudos fondai yra skirti tik investicijoms. Ir suprantama, daugeliu, daugeliu atveju reikia investicijų. Pavyzdžiui, kai reikia, kad darbuotojai įgyti, įgytų naujų įgūdžių, e, tai tam reikalingi, reikalingos investicijos, bet yra ir kitokio reglamentavimo, administracinio pobūdžio reformų. Tuomet labai sunku įvertinti pinigais tas reformas, nes tai gali būti tik teisės aktas. Ir niekas negali pasakyti, kiek tos priemonės kainuos. Todėl mūsų požiūris į šį pilotinį projektą yra toks. Mes pasakome, pasitelksime naują priemonę, e, kuri bus įgyvendinta pastelkus omnibus reglamentą. Tai yra mokėjimai pagal sąlygas. Ir mes kalbame ne apie išlaidas, ne apie sąskaitų apmokėjimą, bet kalbame apie tikslų nustatymą ir jeigu tikslas įgyvendinamas, tada lėšos suteikiamos. E, mes tik taip vertinsime, mes nežiūrėsime sąskaitų. Tai bus e, visiškai kitoks žaidimas, lyginant su sanglaudos politika, kai e, yra kompensuojamos išlaidos ir viskas yra pagrįsta išlaidomis ir jų kompensavimo. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas yra tai kodėl mes norime tai susijęti su nacionaliniais reformų planais. Na, dėl dviejų priežasčių. Pirma, Europos semestras yra ta sistema, E, kurioje aptariamas reformų, struktūrinių reformų klausimas. Kitaip sakant, pasitelkiama esama sistema ne tik tam, kad valstybės narės galėtų siūlyti reformas, bet ir tam, kad komisija galėtų stebėti, kaip jos įgyvendinamos. Darome prielaidą, kad e, e, komisijos ataskaitoje bus skyrius, ir jame bus parašyta, dėl tokio įsipareigojimo gyvendinti reformą yra pasiekta tokia pažanga. Nes manau, kad nei efektyvu, nei protinga sukurti naują ar atskirą sistemą, jeigu jau turime procedūras ir procesus, kuriuos galime pasitelkti, stebėdami ir vertinam, vertindami. Ir dėl šios paprastos priežasties mes taip ir nutarėme elgtis ir eiti tuo keliu. Ačiū, ponė Kreil, ponė Vanisteroj. Na. Nesijaučiu įtikinta. Pone Breska, prisimenate, puikiai prisimenate, kad veiklos rezervo parlamentas nepageidavo. Tai nėra veiklos rezervas, nes tikslai yra tokie žemi, kad prieš septynerius metus mes susitarėme, jog valstybės narės pasieks tam tikrus tikslus. Ir jūs irgi puikiai tai žinote. Jūs su mumis nustatėte tuos tikslus. Nesuprantu, kodėl dabar norime nuspręsti, kad e, tas lėšas panaudosime skirtingiems dalykams, kitiems dalykams, nei struktūrinėme iš struktūrinio fondo skiriamos lėšos. Sanglaudos politika turi būti apsaugota ir turi būti saugomi tie regionai, kurie yra parengę projektus ir kaip mes įveiksime skirtumus tarp regionų. Tai yra įtvirtinta sutartyse. 21 milijonas bus paimtas. Ir Vokietijoje e, federaliniai selendė nieka, dauguma tam nepritartų. Suprantu, kad SRSP e, e, buvo Vokietijos pageidaujamas dalykas ir kad Vokietijoje reikia vykdyti reformas, bet niekas nevyksta. Dėl šios priežasties, kai kalbate apie nepanaudotas lėšas iš veiklos rezervo arba kokias nors kitokias e, nepanaudotas sumas, tam tikrose regionuose įgyvendinant su sanglauda susijusius tikslus arba gal norėtumėte teikti papildomą paskatą tiems regionams, kuriuose tinkamai buvo vykdoma veikla, bet paimti tą sumą ir suorganizuoti kažką visai kito su tą sumą. Tai tam aš niekaip negaliu pritarti, tam nėra jokio pagrindimo. Ir nežinau, ar šiuo metu tai yra teisingiausias dalykas, teisingiausias žingsnis. Pone Misteroj. Hmm? Paskui pajoduosiu. Gerai? Mhm. Na, nedaug kas likę. Iš esmės lieka vienas klausimas. Ar parlamentas nori pakeisti ECPR? E Ir jeigu ne, tai ponė Kreil pasakė, kad komisija gali atsiimti. Tai nereiškia, kad tai bus prarasta. Tai bus jį traukta į birželio mėnesį teikiamus pasiūlymus. Kitaip sakant, nieko neprarasime ir už išmintį nebūsime šiuo atveju baudžiami. Jeigu tai neišmintis, tai surenksime klausimus. Ačiū už diskusijas. Pagal įprastinę tvarką dirbant, sakyčiau, kad kitas mūsų žingsnis bus diskusijos e, svarstant E, teisėkuros mm, pranešimo projektą dėl teisėkuros pasiūlymo. Tačiau šiandien abu pranešėjai, visi šešėliniai pranešėjai paprašė daugiau informacijos ir patikslintos informacijos. Ir buvo išsakyti klausimai į kuriuos neslaukėme atsakymų. Ačiū, ponia Bresko, už jūsų bandymą atsakyti juos. Buvo neblogas bandymas, bet, bet kaip matote, auditorija nėra juo patenkinta. Aš nebaigsiu diskusijų žadėdame, kad bus pranešimo projekto svarstymas. Pažadėsiu, kad šiandien per koordinatorių posėdį mes aptarsime uh, galimybę surenkti e, šiam, šiai temai skirtą klausimą, nes yra daugybė temų ir mums tikrai reikės daugiau atsakymų. Todėl baigime diskusiją šiuo klausimu šiandien ir pratesime darbą toliau, vėliau koordinatorių posėdėje. Tai buvo paskutinis mūsų šiandienės darbo tvarkės punktas. Ar galime pradėti koordinatorių posėdį? Kreipiuosi koordinatorius. Jei baigti tame. Ačiū tie, kurie nedalyvavo koordinatorių posėdėje. Prašau jūsų išeiti iš posėdžių salės. Dėkui.